Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei äh, dem Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradedame Teisės komiteto posėdį, kuris tęsis šiandien ir rytoj. Norėčiau iš karto pristat, paskelbti pirmąjį darbo tvarkės klausimą. Taip pat norėčiau pasveikinti Teisingumo teismo atstovus, teismo pirmininkas Kūris kadangi koordinatorių susitikimo rezultatai yra labai išsamus ir aš manyčiau, kad mes juos paskelbsime po klausimų. Todėl dabar norėčiau iš karto pasiūlyti patvirtinti darbo atvarkę ir paskelbti štai kokius pranešimus, kad 30-ojų darbo atvarkės klausimų kiti klausimai aptarsime štai kokią temą. truputį po klausimų perkelsime koordinatorių posėdį, o po 12 darbo tvarkės klausimo, dabar pasakysiu angliškai, dėl sustiprinto bendradarbiavimo e, finansinių sandorių apmokestimo srityje aptarnėsime šitą klausimą. Turime paskubėti, kada tai ekon turės balsuoti dėl savo pranešimo. Po 21 darbo tvarkios klausimo pasikeisime nuomonėmis dėl skaidrumo direktyvos, aptarsim McCarthy pranešimą ir tuoj pat po šio klausimo bus balsuojama dėl atskaitomybės direktyvos pranešėjas ponas Lėnė. Šitas pranešimas yra susijęs tiesiogiai su skaidrumo direktyva po 27 darbo atvarkės klausimo balsuosime dėl susitarimo tarp ES ir Rusijos federacijos dėl vaistų prekursorių šopo pranešėjas. Ir po to aš pranešiau pranešti, kad dėl subalansuoto lyčių santykio E, klausimas nebus aptariamas e, dabar. Ir kadangi nebus aptariamas komitete, nebus balsuojama dėl jo. Ir be to dar turėtume balsuoti dėl pakeitimų siūlymų dėl finansinių sandorių apmokesinimo e, reglamento ir čia šioje dalyje apsisprendime ne paskelbti tos įprastosios klasikinės nuomonės, kadangi laikas spaudžia ir reikia tuos pakeitimus iš karto perduoti ekono komitetui, lėnė vardu ir nebus mūsų komitete atsižvelgiama šios pakeitimus dėl to, kad dangi trūksa laiko. 23 darbo atvarkės klausimas Karims pranešimas bus aptariamas kartu su 22 klausimu, kadangi Karim taip pat praneši, padarė pranešimą 22 klausimu. Taigi apie, apjungsime šios klausimus. Pirmininko pranešimų nėra, todėl galime iš karto pereiti prie trečiojo darbo atvarkės klausimo. Tai praėjusio posėdžio protokolo patvirtinimo. Jūs turite dokumentą, kuris buvo parengtas kovo 28 dieną ir jeigu niekas neprieštarauja, tai galime teikti, kad jau aptarėme šitą darbo atvarkės klausimą, trečiąjį koordinatorių posėdžių rezultatus aptarsime vėliau ir dabar pereisime iš karto prie kito darbo atvarkės klausimo, tai prie mūsų viešųjų klausimų. Ir tą progą norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Europos teisingumo teismo pirmininką ponas Kūris ir pranešėją, pranešėją Aleksandrą Tai. Suteiksiu žodį iš karto. Norėčiau pasitaisyti. Pirmiausia, suteiksi Teisingumo teismo pirmininkui žodį, ponus Kūris. Dėkuoju, aš kalbėsiu prancūzų kalba teismo darbo kalba. Medami, meškėtų dabar. Manęs ir poniai, poniai visuomet aš norėčiau padėkoti Jums už <clears throat> kvietimą pasisakyti Jūsų komitete dėl e, teisingumo teismo statuto reformos. Po, e, trumpai apibriešiu šitą reformą bendrys požais, aš norėčiau paskui pristatyti jų rezultatus, kur, kurie yra pasiekti, dalinai įgyvendinus reformą, kur yra, kiek ir tai yra susijęs su teisingumo teismu nes e, pateikėme, e, mes kai kurios dalies šitos reformos dar ne visai gyvendiname, o paskui aš baigdamas norėsiu pateikti keletą bendrojo pobūdžio pastabų. E, Teisingumo teismo statuto reforma, kuri, kuris buvo statutą pasiūlytas 11 metų kovo mėnesį, jau prieš porą metų, tai yra susijęs su trimis teismais, kurie sudaro vieną teismą. Ir yra pasiūlymai skirti pakeisti atitinkamas teis, teisiklės dėl didžiosios kolegijos sudėties, įsteigti visite pirmininko ir bendrojo teismo pirmininko pavaduotojų postą, pakeisti teisėjų skaičių ir e, galimybę prisijungti prie specializuotų teismų. E, 12 metų reglamentas, tarybos ir parlamento e, reglamentas, priimtas 12 nu, metų rūpiučio 11, e, leidžia tokius pakeitimus daryti. Ir pirmininkas gali būti renkamas ir po to buvo pakeista didžiosios kolegijos sudėtis. Dabar jis susideda iš 15, o nebe 13 teisėjų ir yra, dalyvauja pirmininkas, taip pat e, vicepirmininkas kolegijų pirmininkai ir e, iš viso jų yra 15 teisėjų. O kai dėl, dėl, dėl bendrojo teismo, čia taryba pritarė vakar mano pasiūlymui dėl trijų asmenų, kur, kurie kreipėsi, jeigu reikia, kai e, reikia pakeisti teisėją, kuris negali vykdyti savo funkcijų. E, įgyvendinus dalį reformų, jau juntame vaisius šitų reformų. Kai dalyvauju daugiau teisėjų priimant sprendimus didžiojoje kolegijoje, iš tikrųjų e, leido e, įgyvendinti e, geresnius sprendimus ir sprendimų gali tiesiog sustiprėjo. Be to, dar svarbiau, tai kad buvo sukurta penktoji kolegija iš penkių teisėjų praėjusiu metu spalį, spalį leidžia tuo pačiu metu svarstyti daugiau bylų. Taigi yra dabar penkios kolegijos, e, iš penkių teisėjų nebe keturios ir e, dėl to keli e, papildomi teisėjai gali būti priskirti, bet visuomet vienoje kolegijoje turi būti mažiausiai penki teisėjai. Ir e, e, penki teisėjai svarsto bylas, kurios prikitos jų kolegijai. Bet to, no, e, sukūrus viceprezidento testą, postą leidžia pakeisti teisėjus labai e, veiksmingai ir e, e, tai padeda tikrai geriau suformuoti naują sprendimą. Naujoji sistema iš penkių kolegijų tikrai yra drąsinanti ir tai leidžia tikrai veiksmingiau dirbti ir be, be mažiau trūkdymų. Ir teismas tikrai yra E, tikrai yra pasirengęs įgyventi visus naujus pasiūlymus. Dabar perėsim prie tos dalies reformos, kuri dar negyvendinta. Tai pati sunkiausia dalis. Tai yra pasiūlymas padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių. Čia situacija yra sunkesnė ir tikrai užduotis yra sunkesnė. Ir e, po ilgų apmąstymų ir vidinių diskusijų e, tiek pirmame, tiek teisingumo teismo, pirmos instancijos bendrajame, tiek e, visose teismuose buvo numatyta, kad e, e, reikia tikrai daryti reformą ir reikia padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių. Bet problema, su kuria susiduria teismas, tai ne vien tik tai, kad kiek yra sparstamos bylos apie prekių ženklus, apie intelektinę nusavybę, ta prasme, bet problema didžiausia yra tai, kaip yra svarstamos bylos, kuris yra taip vadinama kombiznis. Tai yra tas rytis susijusi su konkurencija ir protingu e, augimu, kad šitam teismui būtų paskirtas protingas skaičius bylų. Jeigu mes galim pri, priimti sprendimą, ilgalaikį sprendimą ir lankstų sprendimą, tai e, kaip pa, e, padidinus e, teisėjų skaičių, bus įmanoma priimti daugiau ir teisingesnių sprendimų. Ir reikia atsižvelgti tai, kad kai kuriuose specializacijose ir numatytose priemonėse, kurios skirtos šito teismo darbo veiksmingumui pa, pa, pagerinti, pavyzdžiui, sumažinti svarstymo laiką ir taip toliau, mes tikrai galim priimti pasiūlymus ir juos svarstyti. Ir e, nuo e, skaičius pasikeitė nuo 7 iki 39. Ir e, dabar svarstama, kokį e, susitarimą galima priimti, kad šitą instituciją sėkmingai dirbtų. Bet tikrai e, E, sunku rasti būdą, kaip paskirti tus papildomus teisėjus. Kai kurios valstybės narės mano, kad reikia laikytis tos sistemos su, su generalinio advokato darbu, kiti siūlo rotaciją, grino rotaciją arba mm, papild, papildomą rotaciją, bet kaip bebūtų, e, yra būtina, tai yra, buvo bandoma pasiekti politinę iniciatyvą tam, kad tas pasiūlymas dėl priimtas 11 metais dabar būtų laikomas ne, nepasisekusiu, bet iš tikrųjų taip nėra. Bet visiškai priešingai. Reformos dalis e, jau yra įgyvendinta, bet dar kita dalis tikrai lieka ir nieko, ta problema neprarado aktual, aktualumą. Bet priešingai ir e, skait, bylų skaičius sumažėjo 12, 12 metais mažiau, maždaug 5 procentais, tai 13 metais vėlgi šitas skaičius auga ir gauname nu, tikrai daug, e, daugiau bylų, bylų. Taigi iki 13, 13 metų kovo galo e, pabaigų. Tas per tos tris mėnesius e, bylų skaičius siekia kaip ir patį piką, kaip dešimtais metais. Taigi dėl to tikrai reikia padidinti teisėjų skaičių tam, kad šitas teismas galėtų dirbti primtinomis sąlygomis. Reikia taip pat pasakyti, kad per 13 metų pirmąjį ketvirtį bylų skaičius pateiktų teismui viršijo tą skaičių e, kuris, kurios buvo e, išanalizuotas 20 procentų. Ir e, teismas prisitaiko prie išaugusio darbo skaičiaus. Ir tikrai reikia pas, paskirti papildomų teisėjų, nes tai e, yra dalis pasiūlymo, kuris buvo pateiktas praeityje. E, teismas kuris pateikė teisėjų kurios pasiūlymą, jis e, numatė ir būdus, tai kaip paskirti šitos papildomus teisėjus. Ir teismo e, statutas ne mato numato taisyklės, kaip valstybės, valstybinio atstovai turėtų dalyvauti darbe. Bet yra politinis klausimas, kad e, pili, teisėjų pilietybė, jis klausimas buvo per daug pabrėžtas, per daug išpūstas. Bet tai nėra susiję e, su tuo, kad atitinkamos e, pilietybė ir tautybė tikrai negali būti e, sprendžiantis kriterijus skiriant teisėjai postą. Bet sukūrus teismą visos valstybės narės, visos tautybės ir visos teisinės sąrangos buvo atstovaujamos teisme ir atstovaujamos kaip visuma. E, kitas dalykas, atsižvelgiant į e, teismo kontekstą, kur, pavyzdžiui, 80 e, procentų bylų sprendžiamas kolegijos iš trijų teisėjų, tai laikyti teisėjo pilietybę kriterijumi skiriant į postą, na, kaip ten bebūtų, tai tikrai trukdytų teismo darbą iš esmės. Ir dabar perėsiu prie paskutinės dalies, kur aš norėčiau pateikti kai kurias pastabas, bendro pobūdžio pastabas dėl papildomų teisėjų rinkimo į, į teismą. Čia teismo nuomonės labiausiai trys dalykai. Pirmiausia, teisėjo kompetencija, po, e, funk, funkcionavimas ir geografinė pusiausvyrą. Pirmiausia, teisėjo kompetencija. Šita kompetencija reiškia, kad teisėjas turi išskirtinai gerai žinoti teisę, sąjungos teisę, mokėti darbinės kalbas ir sugebėti veiksmingai ir efektyviai dirbti. Ir čia e, teismas e, remtų tą sistemą, kuri, yra, e, kuri remiasi tiesiog nuopelnais ir vertinant kandidato e, kompetenciją, Lisabono sutartis numatė e, komitetą pagal 255 straipsnį, kuris yra viena iš priemonių vykdyti atranką remiantis e, gebėjimais ir nuopilnais. Toliau dėl stabilumo, dėl darbo stabilumo. Čia nepaprastai svarbus teismo darbo veiksnys ne, tiesiog atnaujinti tą postų skaičių dėl e, kažkokių politinių priežasčių, bet tiesiog siekiant užtikrinti veiksmingą teismo darbą. Ir aišku, kad teisėjai, kurie yra paskirti, jiems reikia kažkiek laiko tam, kad tikrai e, pradėtų tinkamai veikti ir kad išeinantis teisėjai yra mažiau produktyvus per tą paskutinį mėnesį prieš jiems išeinant. Bet tokiame e, tokiame kontekste, pavyzdžiui, 13 metais yra nuo 6 iki 9 naujų teisėjų, kurie ateina išeina į teismą. Ir bendras teisėjų skaičius yra 27. Jeigu teisės aktų kuriejas būtų pasirinkęs paskirti tokią tvarką, kur turėtų būti naujai teisėjai pakeičiantys senuosius, tai tikrai e, būtų e, susiturtume su dar sunkesnė problema ateityje. Dabar dėl geografinės pusiausvyros. Čia vėlgi pagal teisėjų atranką e, į pareigūnų teismą yra tokia, kad tai yra tik labai pusiaus, pasiekiama pusiausvyra, kad būtų pasiekta ta geografinė pusiausvyra, kad būtų atstatyta E, e, atstovaujamas e, tikslas valstybės narys ir teisinės sąrangos. Taigi, teismas kaip institucija turi atlikti tikrai darbą, perkurti savo vidinę organizaciją ir pritaikyti ją taip, kad būtų ginama ir saugoma esama ES teisės sąranga. Ir taip pat reikia žiūrėti, ką mes galėsim padaryti ateityje. E, Lisabonas sutartis e, leidžia e, tiesiog padinti teisės aktų skaičių, kuriais remiantis mes dirbame. Ir mm, mes tikrai turime atsižvelgti į tai, kad tikrai darbo krūvis yra didžiulis, tai darbo krūvis nuolat auga. Dėl to mums atrodo nepaprastai svarbu, kad teismo veikla, teismo darbas būtų organizuotas taip, kad būtų garantuojamas kuo didesnis veiksmingumas, analizuojant bylas ir užtikrinant tuo pačiu metu, kad sprendimai e, atspindėtų atitinkamą teisingumą ir atspindėtų tokią teisės sąrangą tiek sąjungoje, tiek visose valstybėse narėse. Teisėjų skirimas e, pagal taip, kaip pona Tain e, siūlo, pagal jos pasiūlymą, man atrodo, tai atitiktų tą e, tikrovę, apie kurią aš apibūdinau ir tai padėtų tikrai mums veikti tuos, tas problemas E, kai e, reikia atsižvelgti į valstybių narių e, teisinius interesus. Dėkuoju visiems uždėmesi. Dėkuoju už labai aišku pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį Aleksandrai Tain. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad tarp teismo ir parlamento kontaktai tapo dar intensyvesni, kai buvo rengiami tie pranešimai e, šiam klausimui. O aš manau, kad šitie ryšiai yra labai svarbus, kad pirmoji ir trečioji valdžia palaikytų nuolatinį ryšį. Aš norėčiau apsiriboti tik tai reformos vykdysimą dalis, dalimi pirmosios instancijos teismas yra perkrautas, tai žinome ir iš nacionalinių teismų, tačiau kita vertus, kadangi pagal Lisabono sutartį Teisingumo teismas gavo papildomų kompetencijų ir padidėjo jo darbo krūvis. Teisingumo teismas per pastaruosius trejus metus, spaudžiant valstybėms narėms, ėmėsi esminių vidaus reformų, apie kurias mes kalbame ir savo e, pranešime. Ir šitos reformos jau atnešė pirmųjų svarių rezultatų. Tačiau aš visiškai suprantu, kad ir tos vidinės pirminės reformos nepadės pasiekti dar geresnių rezultatų, kadangi tai buvo tik tai nedėlė korektūra dėl teisėjų skaičiaus padidinimo. Aš pasiūliau 12, iki kurti 12 papildomų teisėjų vietų. Tie, kurie skaitė pranešimą, galite prisiminti, kad buvo diskutuojama, ar reikėtų padidinti papildomai vietų 6, 6 9 ar 12. Dabar turint omenyje reformos procesą, galbūt nereikėtų sutelkti dėmesio į skaičių, reikėtų galvoti apie jų skaičiaus didinimą apskritai. Kitas klausimas, iš kurios valstybės, kurių valstybių narių turėtų būti deleguoti papildomi teisėjai. Kai aš ėmiausi šio klausimo, nemaniau, kad kiekvienai, bet kuriai valstybei nariai, ar ji būtų didelė ar maži, maža, tas teisėjo papildomas skirimas yra siejamas su jos statuso klausimu. Taigi yra politinis klausimas, sprendžiant teisėjų delegavimo į teismą klausimus. Aš visokius variantus nurodžiau savo pranešime, nenorėčiau jų komentuoti dar kartą. Pirmiausia, reikėtų susitarti, ar rotacijos procedūra atitinka sutarčių nuostatas, nes pagal sutartis negali būti tas pats asmo keletą kartų skiriamas. Tačiau kita vertus, jeigu valstybės susitartų dėl rotacijos, tai reikštų, kad priešingai negu nurodyta sutartyse, teisėjas iš kitos valstybės turėtų būti skiriamas ir tai reikštų, kad galbūt bus pažeidžiama sutartis. Tai reikštų, kad tam tikrų atveju teisėjas, kuris norėtų tęsti veiklą, tos pačios valstybės negalėtų būti skiriamas arba tvirtinamas, kadangi reikėtų vadovautis rotacijos principu. Bent jau toks pavojus išlieka. Todėl aš pasiūliau, nepriklausomai nuo diskusijų vykstančių valstybėse narėse, teisėjų skirti pagal kvalifikaciją, tinkamumą ir pagal jo išsilavinimą o geografinė pusiausvėra būtų užtikrinta tuo atveju, jeigu valstybė galėtų skirti bent vieną teisėją. O čia kalbame tik tai apie antrojo teisėjo e, skirimą į teisingumo teismą. Norėčiau įvairių frakcijų atstovams padėkoti, kad jie priėmė šitą pasiūlymą ir teisėjų atrankos komitetas pagal 255 straipsnį parodė, parodė kad ne tik teisėjai nebūtinai turėtų būti vertinami pagal savo gebėjimus, pagal savo kvalifikaciją, pagal savo išsimokslinimą, bet šitas komitetas gali pateikti kandidatų sąrašą ir įtraukti į jį tuos tinkamus teisėjus, bet nurodyti, kurie ES yra patys tinkamiausi to komiteto požiūriu. Tai atspindi ir verslo ir piliečių lūkesčius. Be to aš pasiūliau galimybę teisėjams patiems pateikti savo kandidatūrą. Teisingumo teismo pirmininkas dažnai minėjo, kad kol kas neužtikrinamas nuoseklumas ir stabilumas. Kai kurios valstybės puikiai žinodamos, kada baigėsi jų teisėjo kadencija, dažnai nesuspėja iki tinkamo termino įvardyti kito teisėjo ir tiesiog nenurodo kito teisėjo pavardės. Šiame komitete aš dažnai kalbėjau apie tai, kad teisingumo teismas arba pirmosios instancijos teismas dažnai dirba neturėdamas e, tam tikrų teisėjų, kadangi jų vietos yra neužimtos. Todėl negalima apskritai uh, E, tęsti procedūras, kadangi arba kai kurie teisėjai negali tęsti darbo, kadangi jie nežino, ar jie bus patvirtinti toliau dirbti ar ne. Taigi, reikia patvirtinti, kad tam tikras teisėjas turi aiškias teises ir kad būtų laikomasi konkrečių procedūrų. Taigi valstybės narės turi pačios susiimti. Aš, žinoma, negaliu skirti jokių sankcijų valstybėms narėms, tačiau siūlau galimybę patiems teisėjams kandidatuoti į laisvas vietas ir tai galbūt galėtų būti tam tikro pobūdžio spaudimas valstybei nariai, apsisprendžiant ar palikti tą teisėją ar skirti kitą. Taip pat, mano manimu, labai svarbu paskelbti tą konkursą užimti teisėjo vietą valstybėse narėse. Dabar tokie konkursai yra vykdomi tik tai kai kuriuose valstybėse. Pranašumas yra tas, kad kiekvienas gali kandidatuoti ir labai aiškiai matoma, kokiais principais teisėjai yra atrenkami. Tačiau kai kuriuose valstybėse tiesiog teisėjas yra pasiūlomas iš teisingumo ministro artimųjų rato, tačiau nebūtinai, kad šitas teisėjas yra pats tinkamiausias toje valstybėje. Todėl aš manyčiau, kad kolegos turėtų reikalauti, kad tokie vieši konkursai būtų vykdomi kiekvienoje valstybėje narėje. Be to, aš jau sakiau, kad geografinė pusiausvėra užtikrinama, kadangi kiekviena valstybė deleguoja vieną teisėją ir nėra jokio pavojos, kad kada nors viena valstybė turės tris pirmosios instancijos teismo teisėjus. Kaip vadinasi? Tarnautų teismas, pavyzdžiui, laikosi nuostatos, kad valstybės narės pačios turi susitarti dėl to, ar išimtiniais atvejais gali būti skiriami trys teisėjai iš vienos valstybės, tačiau ta problema yra sprendžiama ir tokio pavojaus iš esmės nekyla. Be to, aš sak, siūlyčiau ginant piliečių interesus, verslo interesus, pasakyti už tai, kad teisėjų komitete būtų sudaromas teisėjų tinkamiausių užimti teisėjo vietas sąrašas. Tai būtų pats geriausias principas. Ačiū, Dina. Ačiū, ponė Tain. Apie jūsų pasvarstymus, apie atrankos kriterijus, renkant papildomus teisėjus. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Morai McGowan. Tai yra Anglijos ir verslo advokato e, tarybos atstovai. Taigi jums žodis. Dėkuoju labai džiaugiuosi turėdama galimybę atstovauti e, Velsto ir Anglijos advokatūrą ir pristatyti tokį e, svarbi, tokią svarbią temą. Kuo teisininko profesija gali prisidėti prie reformos, kurie siekia gyvendyti šis teismas? Mes pritarėme naujas teisingumo teismo procedūros reglamento teis, taisyklėms, mes suprantam, pritarėme tam racionalizavimui, kad, pavyzdžiui, būtų e, įvesta nauja e, elektroninė e, medžiagos patikimo sistema tiems praktikams, kurie nuolat dalyvauja teisme. Džiugiamės, kad sumažėjo e, laikas e, analizuojant prejudicinius klausimus ir sumažėjo laikas iki 18 mėnesių, bet kokios yra išlikusios užduotis iššūkiai. Na, profesinių teistėjų siunčiamų iš valstybių narių profesionalumas, kvalifikacija yra nepaprastai e, svarbi. Patirtis yra nepaprastai svarbu, ypač tie, kurie skiriami į teisingumo teismą teismą, kadangi ES teisė plečiasi ir apima visas e, teisės sritis, kaip, pažiūrėjau, nusikaltimų, bažiumoji teisė, prieglapstis, šeimos teisė ir taip toliau. Dažniausiai kalbame tik tai vien tik tai apie e, ES teisę, kai valstybės narės renka naują teisėją. Bet e, skirimas teisėjų į Luksemburgo teismą turėtų būti skaidrus ir pagal nuopelnus, ieškant pačių geriausių kandidatų, nebūtinai tai gali būti atitinkamas e, valstybės narės pilietis, bet čia reikėtų taikyti platesnį požiūrį, e, sprendžiant tokius teisingumo klausimus. Teisininko profesija e, pritarė tam, kad būtų pranešėjai, pranešėjo paskut, pritarė paskutiniams komentarams, kad papildomi teisėjai e, leidžia trumpinį bylų analizavimo laiką, tai tam turėtų būti pritarta, bet reikia juos atrinkti pagal, pagal nuopilnus, pagal kvalifikaciją. Mes e, pritarėme, kad valstyb, trys valstybės narės pateikia kandidatą kiekvienam papildomam postui ir tada 255 pagal 255 straipsnį atrankos komitetas turėtų tuos kandidatus sudėlioti, daryti jų sąrašą pagal tinkamumą. Taip pat dėl teisėjų mokymo. Na, būkime realistai. Šitie teisėjai, kurie paskirti į Luksemburgo teismą, turi ir turėti visus, e, visus, visus e, įgūdžius, o tie, kas įtikrina jų kvalifikaciją, turi patikrinti tik tai jų formalų išsilavinimą, bet kaip patikrinti pagal e, tai, kaip jie žino Europos Sąjungos teisę, kaip jie žino materialiąją teisę, kaip, kaip e, sakiau, pavyzdžiui, baudžiamoji teisė, taip pat prieglapščio klausimai, šeimos teisė. Ir darbas gali būti susijęs su, su tiesiog su, su, su mišiniu viso to, ką aš minėjau. Toliau, tarnybos laikas. Ir čia dėl to valstybės narys sprendžia kiekvieną e, atskirai. Toliau, e, kai labiau patyrę e, teisėjai globoja jaunesnius teisėjus, taip pat pra, pasikeitimas praktika įvairiose grupėse, kolegijose pagal vyresniškumą, bet taip pat reikia žiūrėti, kokį produktą pateikia teismas, ką jis pateikia. Reikia visą dėmesį suteikti tai, kaip turėtų būti tinkami e, sprendimai, kurios galėtų aiškinti teisės aktai, sprendimus. Ir nacionaliniams teismams reikia gairių, jie turėtų e, vykdyti savo dar patidikamomis aplinkybėmis, naudodamiesi procedūros reglamentu, bet kartais nebūtina turėti žodinio proceso dalį kiekvienu atveju. Nebūtina turėti generalinio advokato išvadą, bet reikia tikrai atsižvelgti į parengto sprendimo kokybę. Gali būti atveju, kai reikėtų pasinaudoti žodinio proceso dalimi kaip galimybę išsiaiškinti kokias yra galimybės sprendti geresnį sprendimą. Taigi pasinaudoti e, šitą žodinę procesinę dalimi kaip pradžia e, bylos analizės atitinkamais atvejais. Ir bendrajam teismui galbūt reikia vieno ir kelių teisėjų, kurie veiktų pagal rotaciją ir e, kad tikrai atsidavę teisėjai galėtų peržiūrėti visas bylas, galėtų būti e, parengtas bylų sąrašas, paskirstimas ir priimtina laiku priimti sprendimai dėl procedūrinių klausimų. Žinome, kad bendrasis teismas svarsto, kaip pertvarkyti procedūros reglamentą, tai yra teigiamas žingsnis, bet kai kurie į kai kurios dalykus reikia peržiūrėti ir žiūrėti daug atidžiau, kaip pavyzdžiui, leisti uždarą proceso dalį, kai viena e, e, proceso dalis nėra susipažinusi su bylos medžiaga. Vėlgi tai reikia peržiūrėti, tai reikia tai diskutuoti ne vien tik tai teisme, bet daug plačiau. Toliau teisinga profesija turėtų uh, padėti įveikti šituos uždavinius. Mes esam praktikai, kurie dirbame su tokiamis bylomis, mes kasdien kasdienės detalės, problemas ir mes galime padėti. Turėtų būti ir atitinkamas vaidmuo teisininkams, bet kokioje teisės, teismo reformoje. Ir e, e, ESTT e, parengia taisyklės advokatams, kurie dalyvauja periodicinio sprendimo priimimo bylose, bet turėtų būti dėsnis bendradarbiavimas tarp teismo ir teisininkų. Praktinės gairės yra e, rezultatai to, ką mes išklausėme, e, kai, ką teisėjai išsakė neformaliui aplinkoj. Ir norėtume, kad teis, teisininkai išsakytų savo lūpešius viešai ir yra, yra susitikimai su teismu, bet ateinantis bus tik tai spalio mėnesį, jie turėtų būti dažnesni, platesni ir reikėtų į tos klausimus geriau įsigilinti. Tačiau kol kas logika yra tai, kad reikėtų paskirti atitinkamą taisyklių komitetą, kur visos suinteresuotos šalis, valstybės narės teisėjai, kancleris, ES institucijos ir teisininkai atskirai atvirai aptartų, kaip turėtų funkcionuoti teismas ir tai pateikti pasiūlymus, kaip pagerinti darbą. Šiuo metu pagal 253 straipsnį, šeštąją jo dalį, Procedūros reglamentas e, reikalauja to, kad būtų paskirta, paskirta, paskirtas asmo iš valstybių narių, paskirta tai atitinkama taryba. Tai pirmiausia, ko mes norime kad patys geriausi kandidatai būtų išrinkti valstybėse narėse, kad jie būtų teisėjais, ir jiems turėtų būti skirtas atitinkamas mokymas, kad jų įgūdžiai dargi pagerėtų. Tačiau turėtų būti atitinkama kokybės veiksmingumo pusiausvyrą abiejose teismuose. Kad šis, šio teismo tikslas dirbtų tokiose situacijose, kad visos šalis vaidintų savo vaidmenį, kad visos dirbtų kartu siekiant užtikrinti geresnę teisingumo sistemą Europos Sąjungoje. Ir praktinis žingsnis, kurį galima imtis, tai kad valstybės narės taikytų politiką, reikal, reikalaujant, kad, būtų, kad teismas tartusi su Europos parlamentu ir taip pat su teisininkais prieš e, priimant sprendimą dėl taisyklių arba, proces, arba procesų peržiūrimas. Teisininkai mato kiekvieną, kiekvieną dieną situaciją, mes galim padėti įgyventinti teisingą, tinkamą teisingumo administravimo sistemą. Tai yra svarbiausi dalykai tam, kad žmonės pasitikėtų sistemą Ir jeigu žmonės nepasitikės sistema, tai tuomet sistema paprasčiausiai tinkamai nedirba. Tomas Pikinas e, e, rašė knygoje On the Rule of Law, teisės viršenybės, kad viena iš Luxemburgo teismo silpnybių yra tai, kad yra labai vėluojamas sistemoje, bet ši situacija pasi, pasikeitė, bet vienas dalykas, dėl ko atsirado toks vėlavimas, dėl to, kad teismo darbo krūvis vis didėjo. Ir teisininkai gali ir yra pasirengę aktyviai dalyvauti kaip sprendžiant šitas problemas. Mūsų vaidmuo, man, manome, teismo sėkmingam darbė yra reikšmingas ir mes esame pasirengę prisidėti prie sėkmingo teismo darbo ateityje. Ačiū. Ačiū. Dabar perėsime prie diskusijų. Galbūt kas nors norėtų pasisakyti. Ponas Mesarkitas pirmiausia, patra ponas Masypas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pristatymus. Kaip aš jau mačiau, ponas Kūris nedalyvaus antrojoje mūsų klausimų dalyje. Taigi aš manau, kad jisai galės tik dalyvauti piešiose tai diskusijose. Tai aš norėčiau iš, iškart užduoti jam klausimą. Aš paklausiu dabar apie kitą e, pranešimo e, dalį, tai yra klausimų dalį, kur kalbama apie atvirumą ir apie skaidrumą. E, pone Mesašmitai, aš norėčiau paprašyti vėl to užduoti tą klausimą tada, kai mes nagrinėsime tą skaidrumo klausimą. Po to mes turėsime galimybę išklausyti tyrimo pristatymą. Ponas Kūris liks vis dėlto mūsų klausimuose. Ar jūs esate tikra, kad jisai liks? diskusijose. Aš manau, kad iš tiesų klausimus reikia užduoti tada, kai yra kalbama atitinkama tema. Tada e, norėčiau suteikti žodį ponai Masipui. Ar ponas Tafas norėjo dar dėl darbo tvarkos taisyklių e, pasisakyti? Gerai, ponai Masipui, o tada ponai Tafai žodis. Ačiū. E, Pone pirmininkė. Man pasirodė Teisingumo teismo pirmininko pranešimas labai svarbus. Ir taip pat aš pritarčiau tiems teigiamiams žodžiams, kuriuos pasakė ponia Aleksandra e, Tein. Tai būtent buvo siekiama atsakyti į atskirus klausimus, kurie būtent susiję su Teisingumo teismo darbu. Ir taip pat matėsi, kad žmonės tikrai domisi Teisingumo teismo darbo ir jo tinkamų funkcionavimų. Kaip politikai mes turime suprasti, kokie svarbus yra šie klausimai, kalbant apie tolimesnį ES vystimąsi. Mes dabar pasiekėme jau kitą etapą, e, vystantis toliau ES. dabar dėl savo kolegės pranešimo norėčiau pasakyti, kad aš anksčiau irgi buvau advokatas, todėl įdėmiai išklausiau Anglijos ir Velso advokatų tarybos pirmininkės pranešimo, kuris mane tikrai sudomino. Taigi, kad tas būtinas sutikimas turi būti ir kad e, šitas generalinio advokato klausimas, manau, turėtų būti sprendžiamas dar išsameu. Mes turime nuolat iškelti klausimą dėl e, atitinkamų terminų laikymosi, kad nebūtų vėluojama, pavyzdžiui, dėl vertimo raštu, nes tai yra papildomas darbas, kuris kaip tik tai ir sulėtina teismo veiklą. Mes turime taip pat sumažinti klaidų skaičių, pavyzdžiui, verčiant atitinkamus teisinius dokumentus. Kitas dalykas, ieškovo teisės taip pat neturi būti pažeidžiamos, ypač kalbant apie informaciją, kuri turi būti laiku išversta ir jam pateikta. Kitas dalykas, teisę į teisminę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Čia iš esmės e, mes neturime improvizuoti. Tokiais atvejais mes turime turėti pakankamai laiko, kad e, galėtume pasirengti bylos nagrinėjimu, kad e, viskas vyktų kaip suplanuota ir atitinkamai pagal taisyklės. Aš nematau čia kolegų, tačiau esu girdėjęs juos kalbant apie kokybę. Ir aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, Teisingumo teismo pirmininkas dėl nuopelno, ir taip pat tai sakė ir ponė Tein, kad e, pavyzdžiui neturėtų būti ta geografinė teisėjų kilmė svarbiausias aspektas turėtų kvalifikacija būtų svarbiausia. Mes neturėtume dabar tokia, sumaišyti tokį kokteilį iš įvairių žmonių, iš įvairių valstybių su įvairia kvalifikacija. Taigi, bet, bet kokiu atveju tuos kriterijus mes turime dar persvarstyti, kokios yra kvalifikacijos, kokia, kokia yra kilmė ir kokia kompetencija teisėjo. kolegė iš Jungtinės karalystės kaip tik tai kalbėjo apie šitą bendradarbiavimą, apie šitą sąveiką tarp teisėjų ir teisininko. Žinoma, yra kalbamasi su advokatais, keičiamas informacija su parlamentais, iškeliamos problemos, kad kitų valstybių advokatai, kurie nėra susidūrę savo valstybėse su tokia teismų veiklos tradicija, jie susiduria su tam tikromis problemomis diskutuodami atitinkamais klausimais. Dabar dėl a, pirmininko pirmo sakinio. Jisai, jisai pasakė, kad a, jisai kalbės prancūziškai, nes tai yra teisingumo teismo darbo kalba. Taip, tai tiesa. Ankstesnėje kadencijoje a, mes lankėmės teisingumo teisme ir nustatėme, kad iš tiesų yra gerai turėti vieną bendrą darbo kalbą, kad būtų e, e, bylos nagrinėjamos be e, vertėjų žodžių. Todėl tam ir būtent reikalingas, reikalinga ta viena kalba, kad būtų galima ir susikalbėti Aš pažįstu vieną teisėją iš Kipro, atrodo, jisai atvyko į Luksemburgą, jis e, nemokėjo tuomet prancūziškai atvykęs, jisai nuveikė tikrai heraklišką darbą ir dabar moka e, šią kalbą ir e, tikrai nenusileidžia savo e, kvalifikaciją kitiems teisėjams. Dabar dar kartą dėl prancūzų kalbos. Aš manau, kad iš tiesų a, e, turėtų būti toks kriterijus, kad tie kandidatai, kurie siekia tapti teisingumo teismo teisėjais, nebūtinai turėtų būti tikrinami, ar jie moka prancūzų kalbą ar ne. Tai neturėtų būti svarbiausias kriterijus. Svarbiausias kriterijus yra jų kvalifikacija, kad jie išmanytų teisę. Na, čia aš kalbu nebūtinai apie tą teisėją iš Kipro, tačiau iš esmės turime kelti principinį klausimą. Ar tie kandidatai, kurie nemoka prancūzų kalbos, nesusiduria su atitinkamomis problemomis vis dėlto? Ačiū, ponia Masipai. Ponas Davas jau išėjo, matau, ponas Sviefka nori pasisakyti. Prašau. Labai dėkoju. Dėkoju ponui pirmininkui, ponui pirmininkui Skūriui, už tai, kad labai aiškiai ir paprastai išaiškino tai, ko tikėsi ES teisingumo teismas. Ir aišku, aš sutinku, mes sutinkame iš esmės su tuo teiginiu, kad, kuris, kurią patikė tomis mintimis, kuriomis pasidalino ponė Magalan, kad silpnoji pusė ne vien tik tai ES teisingumo teismo, bet visų teismų e, silpnoji pusė yra ta, kai, kai yra pateikiama pateikimas klausimas arba baigiama analizuoti bylą, taip nu, tai praeina labai daug laiko. Ir, negalim, ir negalime teikti, kad teismas dirba veiksmingai ne tada, kai dirba teisingai, bet tada ir kai dirba greitai. Tai yra tas laikas, kai nuo greipimosi teismą iki skelbimo paskelbimo nepraeina labai daug laiko. Tai svarbu ir baudžiamosiuose, civilinėse priekybos bylose, nes tai yra labai svarbu tiems asmenims, kurie kreipiasi į teismą prašydami, kad būtų išspręstas jų geis, tei, ginčas. Manęs dėl to nestebina pono e, pirmininko, ponas Kūrio teiginys, kad labai daug teisėjų e, reiškia, kad kuo daugiau teisėjų, tuo labiau sutrumpėja laikas, kuris reikalingas nagrinėti bylą ir taip pat sutrumpėja laikas to laukimo. Bet aš negaliu sutikti su to teiginiu, teiginiais, kad į Europos teising, Sąjungos teisingumo teismą yra skiriami valstybių narių teisėjai e, netų prastos kompetencijos. Na, manau, kad tai jau yra visų ribų peržengimas. Kiekviena valstybė narė turi garbę, tiesiog turi tą pagarbą, reikalingumą siūsti į teismą pačius geriausius savo atstovus. Ir tai tikrai veikia, bet problema gali atsitikti tada, kai yra mažos valstybės, kai tų tokių puikių, nustabių teisėjų, kurių teisės, ES teisės žinojimas, procedūros darbinių kalbų žinoj, mokėjimas yra ribota. Ir tada, aišku, yra sunku rasti antrą, trečią teisėją, kuris įvykdytų tos pačius aukščiausius kriterijus, nepakenkiant kad normaliai funkcionuotų teisės sistema, teismų sistema ir mokslo sistema atitinkamoje valstybėje narėje. Tai tada čia tikrai gali kilti problemų. Bet vis dėlto negalime pritarti tokiai e, nuostatai, kad bet kuri valstybė narė deleguos arba paskirs teisėją į Europos Sąjungos teisingumo teismo sudartį dėl to, kad jis yra premjero ar ministro draugas. Tai dar kartą pabrėžiu, kad valstybės narės tokį dalyką traktuoja kaip, na, tokia prestižo klausimą, aukšto prestižo klausimą. Ir dėl to stengiasi kad, aišku, ta kokybė būtų kuo geriausia. Na, ką ekspertas gali patvirtinti ir kitą mano teiginį, kad reikia išlaikyti tam tikrą geografinį balansą ir tai nedaro įtakos skiriamų teisėjų kokybei. Problema yra susijusi toj, kaip tos papildomus teisėjus išrinkti, kadangi jų skaičius nebus toks pat, kaip ir jų skaičius su valstybinarių skaičius. Taigi, e, naujų teisėjų ne, nebus galima pasiūsti ir pridėti jų kad jie papildytų teismo sudėti. Mano klausimas yra skirtas ponui pirmininkui Skūriui, būtų toks. Ar koks nors mechanizmas, kuris yra siūlomas dabar, e, kaip kalbėjo ponė Tain, tose diskusijose, kurios vyksta ir taryboje, ar neatitinka ES teisingumo teismo lūkesčių, ar kokiu nors būdu jūsų nuomonė galėtų mm, pakengti, mm, skliūdyti tam būdui, kad renkant pačius geriausius teisėjus. Ar turėtume dar ką nors automatiškai atmesti, ar galime ir toliau dirbti toje e, srityje taip, kaip ir dirbame iki šiol. Ir aišku, taip pat kreipiuosi valstybės narės kad šitas politinis ginklas trupučiuką atšaltų, atvėstų, e, kaip e, tiesiog e, reikia užbaigti tą papildomus teisėjų sprendimo būdą, nes, man atrodo, tai yra svarbiausias dalykas. Ačiū. Dankišin. Äh, Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti progą Teisingumo teismo pirmininkui, kuris atsakyti klausimus. Eh, merci, merci, madame la prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš e, turiu pasakyti, pasisakyti savo nuomonę įvairiais e, klausimais, kad nieko nepraleisčiau pirmiausia. Teisėjų atrankos klausimas, kurį ką tik uždavė ponas ir kuris taip pat yra susijęs su tomis problemomis, be abejonės didžiulėmis, ar yra mechanizmas, ar kažkoks kūriamas mechanizmas, ar jis yra minimas kažkur, ar tas pasiūlymas yra svarstomas, kuris mūsų nuomonė yra nesudarinamas su sistema, su, tai yra su tais poreikiais, teismo poreikiais. Reikia pripažinti šiuo atveju, kad taryba, kuri turi kompetenciją ir gali, gali e, sukviesti valstybių narių atstovų susirinkimą, kurie vieningai paskirtų teisėjus teismui ir teisingumo teismui ir bendrajam teismui. Bet aišku, kad čia ne teismas turėtų iniciatyvą, rodyti iniciatyvą arba teikti konkrečius pasiūlymus. Tai dėl to mes nepateikėme pasiūlymo dėl to, kaip turėtų būti pas, vykdomi paskirimai dėl paskirimų klausimų, nes tai nėra mūsų kompetencija, bet kaip teismas, tai jo pagrindinė užduotis yra kontroliuoti, ar institucijos laikosi savo kompetencijų ir tai bus blogas ženklas, jeigu teismas nesilaikytų šios prievolės, nevykdytų jos, bet reikia ruoštų priminti, kad tuo pat metu jau du metai diskutuojama šiolus klausimus ir buvo pasiūlyti modelį vienas po kitą, rotacijos sistema. Bet nepaisant šių pastangų mums ne, ne, nepavyko. Ir dėl to mes dabar manome ir mus drąsina tos diskusijos jūsų komitete ir Europos parlamente vykstančios diskusijos, kur yra kalbama kad reikia atsisakyti kai kurių kriterijų. Čia nereiškia, kad reikia pateikti išsamų pasiūlymą dėl to, kaip turėtų būti skiriami papildomi teisėjai, bet tiesiog atsisakyti kai kurių e, kriterijų ir mes galvojame apie tai, kad reikia paminėti arba taip pat e, pabrėžti, kokie turi būti pagrindiniai kriterijai. O pagrindiniai kriterijai mums yra kokybė ir, ir nuopelnai yra pasiekimai. Tai yra e, pagrindas to pas, pasiūlymo, kuris turi ateiti iš valstybių narių, o dėl viso kito, ar ne, tai na, neturėčiau dabar pasakyti, kad galiu patikti pasiūlymą e, tikslesnį dėl to, kaip turėtų būti skiriami teistėjai. Aš manau, kad jeigu valstybės narės tą skirimo klausimą e, pritartų tam, kad turėtų būti skiriama pagal nuopelnus, o ne pagal tautybę ir pilietybę, tai tuomet būtų sukurta sistema, kuri būtų mm, mm, tinkama e, šiam reikalui, šiam, šiam teisėjų skirimui ir šių teisėjų atrankai. Antras dalykas – dėl darbo kalbos klausimas. Ir ar būtina mokėti prancūziškai. Aišku, yra kandidatų, kurie e, patenka į sunkesnę situaciją. Čia noriu pasakyti, kad yra aišku, kad jo institucijoje, jos viduje ir ypač teisme, jūs taip pat teigiate, kai, yra, kai, yra, kai vyksta diskusijos, tai reikia diskutuoti vieną kalbą, o ne keliomis kalbomis, nes rezultatas nebus toks pat, jeigu yra kalbama viena, viena kalba arba per vertimą. Taigi mums, kas yra svarbiausia, tai ne kalbos pasirinkimas, bet tas faktas, kad mes esam apsisprendę tęsti ir diskutuoti, tai yra vykti diskusijas viena kalba. Tai yra prancūzų kalba, ar ne? Tai yra debatų kalba, proceso kalba. Bet dabar kokios yra sąlygos? Jeigu matome, pavyzdžiui, 255 e, straipsnių komitetą ir yra, pavyzdžiui, 50 bylų, kurios yra nagrinėjamas, tai aišku yra akivaizdu, kad pavyzdžiui, ne visi kandidatai mm, puikiai moka prancūzų kalbą, bet nepaisant to, e, jie neatmetami, nes tai yra, nėra sprendžiamas elementas e, šitam komitetui, ar jie puikiai moka prancūziškai ar ne. Aišku, reikia bent jau suprasti tą kalbą. Ir turiu pasakyti, kad jeigu kas nors yra e, suinteresuotas tapti institucijos nariu, kur darbo kalba yra konkreti kalba anglų, prancūzų, vokiečių, tai jis turėtų imtis pastangų, dėti pastangas ir išmokti šią kalbą. Jeigu yra e, aukštos kvalifikacijos juristas, tai aš tikrai turiu užtikrinti, kad jis gali išmokti kalbą. Na, galbūt nepuikiai mokėti, bet e, aišku, mokėjimą e, nurodo e, komiteto darbas, bet bent jau tas narys turėtų suprasti tą kalbą. Toliau, kai dėl e, mūsų ryšių su tais legal professions, tai teisin, teisingo profesija, aišku, reikia be abejonės sustiprinti šitą ryšį ir mes tikrai labai džiaugiamės, kai yra, e, kai iš TBE buvo atsiųstas laiškas į, į, į, į tarybą dėl konkrečiai dėl teisėjų skirimo ir šiame laiške CCBE pabrėžė, kad vienintelis kriterijus arba lemiamas kriterijus skiriant papildomus teisėjus turėtų būti kokybė. Mes pritarime, sveikiname šią iniciatyvą ir tikrai džiaugiamės tuo. Tikiuosi, kad tai tikrai be bejonės pagerins ryšius tarp teisininkų ir teisingumo teismo. Dankeschön, Frau Tain, bitte. Ačiū, panė Tain. Aš tik tai trumpai norėčiau atsakyti už tokius klausimus. Valstybės narės iš esmės e, e, e, slepia savo, savo pagėdavimus už šitos rotacijos ir tos didžiosios valstybės, kurios e, yra didesnės, jos e, turi daugiau teisininkų ir jos, e, žinoma, gali greičiau surasti tinkamiausius kandidatus. O mažos valstybės narės sako, kad mes turime labai nedaug teisininkų, tačiau jie yra tikrai aukštos kvalifikacijos. Ir jau kalbama apie jų amžių, tada a, jie turi, sakykime, mažiau negu 50 teisėjų, ir, ir sakykime, yra taip pat e, keli šimtai advokatų arba kitų teisininkų, kurie galėtų tapti teisingumo teismo teisėjais. Ir jeigu kalbame apie kvalifikaciją, tai tiek didžiosios, tiek mažosios valstybės narės e, tada gali įrodyti, kad, e, kad yra tinkamų kandidatų. Nors mažose valstybės narėse yra mažiau teisininkų, jie gali įrodyti, kad yra kvalifikuotų specialistų, o didžiosios valstybės gali įrodyti, kad tarptų daugybės teisininkų yra tikrai puikių teisininkų, nors tai persiai nėra savame suprantama. Maža valstybė nereiškia, e, kad ten e, procentinių požiūrių yra mažiau e, kvalifikuotų teisininkų arba puikių teisininkų. Na, šiuo atveju mm, yra tam tikra prieštara tarp mažų ir, ir didelių valstybių narių. Ir ją reikia išspręsti. Šitas rotacijos klausimas iš tiesų e, yra atsakymas į šią e, prieštarą, bandymas ją spręsti. Man yra svarbiausia, kad prancūzų e, kalba arba viena kalba apskritai, kuri būtų naudojama teisiniuose nagrinėjimuose ir Mes e, žinome, kad e, dabar e, finansų krizės akivaizdoje, finansų kalba iš esmės yra anglų, tačiau bet kokiu atveju anglų kalba pasižymi daugia prasmybę ir kiekvienas gali skaityti tai, ką nori. Todėl aš manau, kad reikia tikslesnės kalbos tokiais atvejais. Aš manau, kad krizės pasiekmes nebūtų tokios baisios, jeigu mes turėtume tikslesnę kalbą, kur nebūtų galima ją interpretuoti kaip norite. Ačiū. Pane Makalai. Ačiū. Aš e, norėčiau pakartoti e, tai, ką mes kaip e, praktikuojantis teisė teisininkai matome kiekvieną dieną, tai, tai vairias praktinės problemas, tai būtent pragmatinių lygių įvykstančias problemas. Aš sutinku su tuo, kas buvo pas, kas buvo pasakyta, kad būtina užtikrinti uh, kolikybę, e, tai yra e, kokybę. Tai būtent e, kvalifikacijos reikalavimai turėtų būti svarbiausia. Ir tinkamiausias asmo turi būti parinktas teisėjo profesijai iš kiekvienos valstybės narės. Žinoma, tai, kas buvo pasakyta, yra visiškai teisingai. Tai faktas, kad mažos valstybės gali pateikti, sakykime, du ar tris kandidatus, tikrai nerodo, kad tie kandidatai yra menkesnės teisinės kvalifikacijos. Bet kokiu atveju a, turi būti valstybės narės atstovavimas teisingai ir vienodai. Tačiau bet kokiu atveju mes norėtume prašyti vis dėlto, kad kokybė būtų užtikrinta. Na, tai būtų netgi svarbesnis kriterijus negu a, tautybė arba pilietybė. Taigi mes a, taip pat norėtume paprašyti, kad a, įtrauktume mus a, į kasdienį problemų sprendimą ir kad e, ateityje e, galėtume taip pat prisidėti sprendžiant tas problemas ir ieškant sprendimų. Tai ačiū. Dabar periname prie kito e, pranešimų bloko. Aš ką tik sužinojau, kad pas mus yra ir komisijos atstovas. Aš žinoma suteikčiau ir jam žodį. Norėčiau pasveikinti poną Kepenį ir aš manau, kad komisija taip pat turi nuomonę šio klausimo. Merci, madame la présidente. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija ir pritarė pasiūlymams, kurie dabar yra aptariami. Mes tikrai labai džiaugiamės, matydami, kad yra uh, E, tikrai puikus nuomonių sutapimas tarp tų nuomonių, kurias išreiškė mm, pirmininkų, teismo pirmininkas ir parlamento nariai, ir kurie atspindi e, tą nuomonę, kurią komisija išreiškė dėl pradinio teismo pasiūlymo. Taigi aš apsiribosiu bendro pombūdžio pastabomis. Mes visiškai pritarėme um, toms pastangoms ir komisija yra pasirengusi padėti vairioms institucijoms pasiekti konsensusą dėl šių problemų. Dėkuoju. Dankeschön. Damit kommen wir zum nächsten Block. Dėkuoju. Kitas svarstymų etapas tai yra atskirosios nuomonės. Kas... Roza Rafaelį. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti šį tyrimą, kurią parengė politikos departamentas. Čia mes visų pirma nagrinėjome valstybių narių aukščiausių teismų praktiką Taigi, aš norėčiau pristatyti iš esmės pagrindinius e, klausimus, bet reikia e, apibriežti ir pačią atskirą nuomonę. Tai yra tokia nuomonė, kurią, kurią išreiškia vienas ar keli teisėjai, kurie dalyvauja bylos nagrinėjime. Ir šitą nuomonę prisideda prie to, kad būtų priimtas atitinkamas sprendimas. Ta, bet e, šitą nuomonė vis dėlto skiriasi nuo e, teismų praktikos, tai yra kitokia nuomonė. E, tai vadinasi, kai teisėjas e, nepritarė argumentavimui, bet pritarė pačiam sprendimui. Na, šitos atskirosios nuomonės, kai kuriuose valstybės narės yra paskelbiamos viešai, valstybės narės yra paskelbiamos viešai, o kai kuriuose valstybėse tai yra uždrausta. Bet tokios valstybės, kuriuose paskelbiama viešai, tokia nuomonė yra ir Europos Sąjungoje. Čia mes ištyrėme valstybių narių praktiką, kaip yra skelbiamos atskiriosios nuomonės. Jūs matėte, mėlynai pažymėtos septynios valstybės E, nuomonės, kur niekada neleidžiama publikuoti atskirųjų nuomonių. Tai yra susiklošius tokia tradicija. Ir kartais tokia tradicija yra tokia griežta, kad e, e, toks nuomonės paskelbimas iš tikrųjų gali būti prilyginamas baudžiamajam nusikaltimui. Ta, bet kokia atveju Belgijoje yra kriminalizuojama tokia atskiroji nuomonė. Tačiau kitose 20 valstybių narių gali būti atskiros nuomonės E, skelbiamos, bet ne visose bylose. 13 valstybių narių, čia matote žalios spalvės nuspalvintos, atskirosios e, nuomonės yra e, skelbiamos tiek konstitucinėse bylose, tiek įprastos, įprastose bylose. Yra šešios valstybės narės, kurios yra nuspalvintos rožinė spalva, kur atskirosios nuomonės skelbiamos tik tuo atveju, jeigu konstitucingumo klausimai E, sprendžiami. O įprastose bylose tai atskira byla neskelbiama. Ir Airijoje atskiroji nuomonės apskritai yra skelbiamos tik tai įprastose bylose, o konstitucinėse bylose jos yra draudžiamos. Aš manau, kad labai svarbu pristatyti e, kai kurios e, argumentus prieš ir už atskirą nuomonę, nes yra dabar kaip tik tai vystoma diskusija šio klausimo. Čia dabar yra argumentai prieš atskirą nuomonę. Jūs matote, kurios argumentus pateiktus. Čia pirmasis būtų, kad atskiroji nuomonė gali pakenkti teisėjų nepriklausomumui, ypač jų nepriklausomumam nuo išorės spaudimo. Ir šitas argumentas buvo padarytas, kalbant ypač apie tarptautinę jurisdikciją. Nes teisėjus paprastai skiria valstybių narių vyriausybės ir e, daugelis mokslininkų bijo, kad, pavyzdžiui, jeigu baigėsi e, teisėjo kadencija, tada jis gali jausti spaudimą ir bijoti paskelbti tokią atskirą nuomonę. E, jis nori tada pritarti savo šalies vyriausybei, kad būtų paskirtas dar kitai kadencijai. Na, žmogaus teisų teisme buvo pakeis, pakeista teisėjų skirimo tvarka. Jie gali dabar dirbti ilgesnę kadenciją, bet jie rotuoja, tai reiškia jų nepriklausomumas yra užtikrinamas labiau. Ir, bet kokia atveju atskiroji nuomonė gali taip pat mokslininkų nuomonė pakengti pačiam sprendimo patikimumui, nes tai iškyla e, abejonių argumentavimo dėl šito sprendimo prieimimo. Uh, E, ir e, gali kilti mintis, kad buvo kitų alternatyvų priimant sprendimą. Dar vienas argumentas e, prieš atskirą nuomonę, kad aiškumas nukenčia sprendimą. Bet kokiu atveju norima rasti sprendimą tokį teisme, kuris atitiktų praktiškai visų interesus, kad nebūtų diskusijų ir nesutarimų pačioje teisėjų kolegijoje ir kad būtų rezultatas visiems aiškus ir suprantamas ir argumentavimas už jo būtų aiškus. Taigi, bet kokiu atveju kolegialumui arba kolegijai kyla pavojus dėl šitų nesutarimų ir, sakykime, atskiroji nuomonė gali suskaldyti kolegiją. Tai ir gali būti kilti nesutarimų tarp daugumos ir tarp mažumos rengiant sprendimą. Ir, ir mažuma tada gali parengti savo atskirą nuomonę, susikdama su argumentavimu. Na, ši problema e, didžiausia yra tokio atveju, kai naudojama daug kalbų, e, pavyzdžiui, ES, kai atskiros nuomonės turi būti verčiamas daugelį kalbų ir sprendimai turi būti verčiami daugelį kalbų. Uh, O dabar argumentai už atskirą nuomonę. Pagrindinis argumentas yra už atskirą nuomonę, tai yra, kad užtikrinamas skaidrumas, remiantis daugelį mokslininkų, atskirosios nuomonės gali užtikrinti skaidrumą, pasinaudojant teisėjo galiojimais, ar tai būtent e, ir viešumoje. Tai atsispindi. Ir taip vykdoma demokratinė kontrolė. Tai yra visuomenė gali vykdyti demokratinę kontrolę, kaip e, vykdomas teisingumas ir taip užmesgamas dialogas tarp teisėjo ir tarp kitų teisės profesijos atstovų, tarp advokatų pavyzdžiui. Nu, šią praktiką gali mm, naudoti žemutinės arba aukštinės instancijos teismai, kad būtų vėliau galbūt pakeičiama teismų praktika. Ir teisės aktų leidėjai taip pat gali atkreipdėmės tas gerasias nuomonės, iškilusias problemas ir e, pakeisti atinkamą e, teisės aktą. Kitas dalykas, e, tai yra teisėjams užtikrinama jų žodžio laisvė, tai taip užtikrinama jų pagrindinė teisė ir jų mm, galimybę išreikšti savo nuomonę, savo požiūrį į bylą, nes nesa, nėra verčiami pasirašyti sprendimo, kurį, e, kuris jiems yra nepriimtinas. Kitas dalykas, e, tai kai kurios atskiros nuomonės yra e, paskelbiamos dar priimant galutinį sprendimą byloje. Ir taip galima prisidėti teikiant papildomus argumentus, tai yra mažumos argumentus priimate sprendimą. Taip argumentacija tampa turtingesnė ir įvairesnė. Tai vadinasi, galutinis sprendimas tampa aiškesnis ir išsameu pagrystas. Be to, taip įgauna didesnį ir autoritetą patys teisėjai. Tai jie gali įtikinti visuomenę, kad sprendimas buvo teisingas. Dabar kalbant apie praktiką tarptautiniuose ir tarpvalstybiniuose teismuose, Tai paprastai dauguma tarptautinių teismų leidžia publikuoti atskirasias nuomonės, tai yra tarptautinis baudžiamasis teismas, e, Europos žmogaus teisų teismas keliose bylose galima e, leisti atskirasias nuomonės, e, bet tik tai anonimiškai, tai pavyzdžiui PPO arba NAFTA tarybose. Žinoma, yra ir kitų tarptautinių teismų, tai pavyzdžiui, teisingumo teisme yra e, taikomas išimtinės taisyklės, nes, tam, e, nes tai lemia tam tikros nuostatos. Tai bendrasis teismas ir teisingumo teismas pridėsnio sprendimo prašymo atveju teikia taip pat atskirasias nuomonės. Taip vyksta nuolatinis dialogas tarp nacionalinių teisėjų ir tarp teisingumo teismo. Tai būtent tai, taip užtikrinamas pasitikėjimas ir autoritetas. Reikia užtikrinti, kad nacionaliniai teisėjai nori a, teikti prejudicinio sprendimo prašymus a, teismui bet reikia ir užtikrinti, kad jeigu jau e, teismas priima sprendimą, tada nacionaliniai teismai įgyvendins šį sprendimą. Tai būtent tam ir reikalingas šitas pasitikėjimas ir būtent autoritetingumas teisingumo teismo. Bet to tai kitas dalykas yra m, mm, teisinės kultūros problema, nes a, e, e, atskiros nuomonės kai kuriuose valstybės narė, narėse nėra pripažįstamos dėl jų teisinės tradicijos. Ir teis, e, nacionalinis e, te, teisėjas, jeigu jis prašo sprendimo ir gauna dar kartu ir atskiria nuomonę, gali būti e, nesuprantamas šis procesas ir gali būti kilti tam tikros painiavos. Dabar teisės doktrinoje, kalbant apie teisingumo teismą ir apie galimybę įvesti ir atskirą nuomonę. Tad e, argumentuojam paprastai, kad e, yra teisingumo teismo prigimti šiek tiek kitokia. Ir mokslininkai kritikuoja e, teisingumo teismo sprendimo argumentaciją ir kai kurie mokslininkai teigia, kad kartais sprendimai yra nesuprantami ir migloti. Ir šią problemą galėtume išspręsti įvesdami to, e, šitas atskirasias nuomonės, bet tam reikia e, bendro sutarimo tarp teisėjų. Kai kurie mokslininkai pabrėžia taip pat ir generalinio advokato e, vaidmenį. Istoriškai, kuriant šitą pareigybę, buvo siekiame sukurti tarsi pakaitalą šitai atskirai nuomoniai, nes generalinis advokatas kaip tik ir užima tokią poziciją, kuris skiriasi nuo teisėjo. Ir e, argumentuojant dėl, nagrinėjant atskiras bylas dėl tam a, tikro klausimo, tai nagrinėjimas vyksta kolegialiai ir argumentuotai. A, Ir tokiu atveju kolegialumas ir bendradarbiavimas atlieka labai didelį vaidmenį. Ir kyla pavojus, kad jeigu bus e, galima teikti atskirą nuomonę, tada bus pakengta teisėjų norui bendradarbiauti ir veikti kolegialiai. Taip, e, sakykime, nebus e, sprendimas teisingumo teismo laikomas labai patikimu, nes ES teisingumo teismo teisėjai turi nuolat bendradarbiauti ir užtikrinti, žinoma, e, savo galiojimais naudotis skaidriai. Na, o tokiu atveju atskiroji nuomonė iš tikrųjų kartais gali ir pakengti. Taigi, vat, tok, tiek apie atskiriant nuomonę. Dėkuoju, žodis mes išmet. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui, kuris parengė tokią išsame labai svarbę medžiagą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad ne viena ES valstybė nėra išimtis. Visos valstybės narės vadovaujasi žmogaus teisų teismo nuostatomis ir tai yra žinoma politikams ir uh, teisėjams, nacionalinių teismų teisėjams ir visi vadovaujasi Strasbūro teismo sprendimais ir tie sprendimai yra įpareigojantis. Kitas klausimas, ar e, Europos teisingumos teismo turėtų būti vienintelis teismas, kuris neatsivertų piliečiams. Norėčiau grįžti prie tų minčių, kurios buvo išsakytos Pranešime buvo kalbama apie teismą kaip autoritetą. Nežinia, ar sąžininga netgi ir mažai kolegijos narių daliai e, būti priversai paklusti mažumo, daugumos nuomoniai. Žinoma, e, e, kolegija turėtų būti autoritetas kaip toks, tačiau kita vertus, galvojant apie teisėjus dirbančius praktikoje, kadangi jiems trūksta žinių apie tas diskusijas, debatus kolegijoje ir todėl jiems kartais labai sunku pritaikyti konkretų teismo sprendimą, kadangi atskiras teisėjas nelabai žino, kokiamis sąlygomis buvo e, priimtas sprendimas kitas yra svarbus dalykas, dalykas reikia išsiaiškinti, kas yra tas atskiroji nuomonė. 20 valstybių narių taiko tokią atskirosios nuomonės praktiką, tačiau su įvairiais niuansais. Ir todėl tai įtraukti į Teisingumo teismo praktiką būtų galima įvairiais būdais. Visų pirma, ko gero, gali, būtų galima pradėti E, nurodant protokole, kad vienas iš teisėjų nepritarė tai kolegijos nuomoniai. Kitas, kitas e, variantas būtų tiesiog įrašyti to teisėjo pavardę proku, protokole arba galbūt dar vienas žingsnis būtų tai yra skirtingas e, požiūris, jo nurodymas. Taigi šitas problemos yra nurodytos pranešime, tačiau ir dabar, kalbant apie generalinį advokatą, kuris pateikė savo nuomonę ir todėl nėra jokios. Taigi yra galimybių pareikšti savo skirtingą nuomonę. Teisingumo teismas ir toliau išlieka vienintelis teisingumo teismas tarptautiniu mastu, kuris vadovaujasi e, senaja praktika ir neleidžia sužinoti, kokiamis sąlygomis buvo priimtas sprendimas ir ignoruoja prievolę kuri numatyta visoms ES e, institucijoms pagal sutartį. 2009 metais buvo numatyta e, prievolė visoms institucijoms būti atviroms. Teisingumo teismas yra vienintelė institucija, kuri ignoruoja tokį reikalavimą. Aš manau, pirmininkės kūris atėjo laikas keisti jūsų praktiką. Aš nebejoju jūsų argumentais, motyvais ir puikiai suprantu, kad jūs esate puikiai informuotas. Masip. Ačiū pirmininkė. Mes įstatymų leidėjai neturėtume tiesiog švaistyti laiko tokiom diskusijoms parlamente kad tik buvo paaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, kaip tos skirtingos nuomonės bus pavadintos arba įformintos, reikia sutelkti dėmesį į sprendimo prieimimo aplinkybės. Galbūt vienas arba du ar trys teisėjai galėjo ir turėti skirtingą nuomonę, tačiau kita vertus teismo sprendimas priimamas už uždarų durų, be vertėjų ir taip toliau, e, teismo darbo tvarka, tačiau kaip ten bebūtų, buvo visada balsuojama dėl tokio sprendimo ir Danijoje, ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir Hagos teisme, ir Ispanijos teismuose iškyla tokie skirtingos nuomonės aspektai, tačiau viską, visą dėmesį reikia sutelkti į teismo sprendimą, kadangi teismas priima kolegialų sprendimą, teismo kolegija priima galutinį sprendimą. Ir tas sprendimas yra labai svarbus toliau plėtojant lyginamąją teisę. Ir šitas klausimas apskritai neturi nieko bendro su galimybė leisti teisės aktus. Ir tai visiškai nesusiję su teismo veiksmingumu. Mes galime e, kalbėti be galo, be krašto, tačiau pagrindinės temos įsikmės neišspręsime. <coughs> ja, Entschuldigung. Ja, man ist ja immer. Tain. Visada vadovaujamės savo valstybėje narės, narėje vyraujančią praktiką. Aš vadovaujusi savo konstitucinio teismo praktiką, kuri leidžia pateikti atskirąją nuomonę. Aš su kolega Messeršmetu rengdama uh, konstitucinių klausimų pranešimą, taip pat analizavau galimybę ats pateikti atskirąją nuomonę. Aš puikiai supraš, pa, supratau jau tuo met, kad bus sulaukta pasipriešinimo per tą laiką, kai aš rengiau du pranešimus, susitikau su daugybė teisėjų, su teisėjais iš mano valstybės aukščiausiojo teismo, kalbėjusi beveik su visais jais ir jie visi pasakė prieš. Žinoma, negalima ignoruoti tokio požiūrio. Beje, aš manau, kad negalima primesti nuomonės iš šalies teismui, būnant e, pirmosios instancijos valdžios atstovams. Teismas puikiai žino, kokia jo struktūra tinkamiausia, kaip tinkamiausiai priimti sprendimus, kokios problemos iškyla dėl žmogaus teisų aspekto. Aš juo domėjosi ir supratau, kad būna atveju, kai valstybės narės daro spaudimą savo teisėjui, ypač kai byla yra nagrinėjama prieš tam tikrą valstybę. Taigi, tos valstybės deleguotam teisėjui tenka patirti didelį savo valstybės e, spaudimą. Tai yra visiems žinomas dalykas. Be to, aš nežinojau, kad septyniose valstybėse yra draudžiama pateikti atskirąją nuomonę, o Airijoje aš vis dėlto galvodamas, kad sprendžiant konstitucinius klausimus, ypač kai Teisingumo teismas sprendžia esminius dalykus, konkurencijos bylas ir taip toliau, aš manau, kad kaip ir kolega Masip, dabar ko gero nėra pats tinkamiausias laikas toliau tęsti diskusiją šiuo klausimu. Ateityje galbūt jinai vėl būtų įmanoma, tačiau manyčiau, kad kol kas ji yra per ankstyva. Mano manimu, šiek tiek ankstoka diskutuoti apie atskiras e, procedūras, kadangi uh, per pastarosius dviejus metus man pačiai reikėjo susigaudyti ir aš dabar grįžau į pradinį atskaitos tašką. Ačiū, ponė, ponė Svievka. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad vyksta šitas pasikeitimas nuomonėmis, nepaisant to, ar mes turėtume ar neturėtume pasiekti mm, susitarimą dėl atskirausios nuomonės. Pone Rafaelį pateikė mums tokią situaciją, kokia yra atskiros valstybės narėse. Dėkojame už tai, mes esame labai dėkingi, nes tai tikrai išplečia mūsų žinias ir vaizdas tampa aiškesnis. Bet man atrodo, ir taip pat mano, pasaba mano kolegai Mester Šmitui, kad kažkur mes pamirštame, kad yra dar vienas dalykas. Yra e, skirtumas tarp nacionalinio teismo ir tarptautinio teismo kur yra sprendžiamos bylos, kurios yra susijęs su paliečia įvairias valstybės narės. Ir juose yra labai įvairi teisinė sąranga. Ir dėl to, man atrodo, kad reikia labai atski, atsargiai formuluoti tas išvadas, ar reikėtų šitos atskirosios nuomonės būti skelbiamos ar neturėtų būti skelbiamos, nes man svarbiausias klausimas, svarbiausias elementas tai yra vieningumas ir sanglauda ir toks e, darbas Europos Sąjungos teisingumo teisme. Bet man atrodo, kad būtent šiuo konkrečiu atveju atskirusios nuomonės skelbimas galėtų tą vienybę, tą, tą vieningumą e, šiek tiek e, jam pakenkti ir tiesiog be jokių abejonių, aišku, čia ne, nebūtina, kad tas elementas turėtų įtakos, bet vis dėlto reikia būti atsargus ir tai atsižvelgti. E, ką dabar galima daryti po metų ar po penkių metų, tai susijęs su ekonominiu aspektu. Atkreipėme dėmesį į tai, kad ES teisingumo teismas turiu problemų dėl to, kiek laiko, kad labai ilgai analizuojamas bylas, nes yra mažai teisėjų, o tai yra dėl to, kad tos lėšos, kurias mes skiriame teisingumo teismą, nėra pakankamos, kad būtų galima įdarbinti daugiau teisėjų. Ir dėl to, dar, jeigu padidinsim vertimo išlaidas, tai aišku, tai gali pakengti, turėti įtakos ES teisingumo teismo darbui. Todėl, man atrodo, mes diskutuokime, susipažinkime su įvairiomis nuomonėmis, tiek mm, teis, teisininkų praktikų nuomonėmis, taip pat mokslininkų nuomonėmis, politikų nuomonėmis, bet tikrai būkime labai atsargus e, prieš e, skelbime tokias vienareikšmiškas nuomonės iš to klausimu. Dėkoju. Gerbiamas Kūri, jums buvo pateikta daug klausimų ir jūs žinote, galite suformuoluoti pačią pagriščiausią nuomonę. Prašau. Kad, kadangi mes kalbame apie atvirumą, tai ir aš pats norėčiau būti labai atviras, kiek įmanoma. Dėl to aš pateiksiu tokį, tokį preliminarų e, sakinį, kad aš, man, aš jų nepasigendu, aš nesu šalininkas tų atskirų nuomonį, bet tai nereiškia, kad mes negalim diskutuoti čia šio klausimu. Aišku, tai kitas dalykas, mes turėtume visi būti visada pasirengę diskutuoti, bet aš norėčiau e, šiuo atveju susitelkti ties vienu konkrečių specifinių klausimų. Visų pirma, noriu pasakyti, kad jeigu norime svarstyti atskirasias nuomonės, tai manau, kad tai nėra tinkama e, mažesnėms e, formacijoms. Tai yra, negali tai būti kolegijos iš trijų narių arba kolegijos iš penkių narių. Tai gali dis, diskusijos prasidėti didžiojoje teismo kolegijoje, bet ne, ne, ne bendrojo teismo, bendrajame teisme. Niekas neprašytų kad būtų paskat atskiroji nuomonė, jeigu dir, būtų dirbama kolegijos iš trijų narių, bet pažiūrėkime, ar tai įmanoma. Taip, viskas galima. Tačiau norėčiau priminti, kad pagrindinis procesas, svarbiausias procesas, tai yra prejudicinio e, sprendimo e, klausimai. Ir štai prejudiciniai klausimai yra susiję su tuo, kaip, kaip e, kokią aiškinimą teismas pateiks, atsakydamas į nacionalinių teismų įvairius klausimus. Tai jūs kūrėte Europos Sąjungos teisę ir žinote, kad Sąjungos teisė ne visuomet labai atvira, labai skaidri ir labai aiški. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko teismo prašoma pateikti nuomonę ir pateikti tinkamą šitos teisės aiškinimą. Dabar įsivaizduokime teismo e, sprendimą, kur yra daugumos nuomonė, mažumos nuomonė, e, sutambanti nuomonė, e, atitinkam e, atskiras nuomonės e, mažumoje, daugumoje ir paskui vargšas nacionalinis teisėjas, kuris yra pareiguotas dabar, jam privaloma taikyti ir įgyvendinti teismo sprendimą. Ir aiškinti ES teisę taip, kaip nurodė teismas. Tai jis klaus, tai ką ten tas teismas tiksliai pasakė. Taigi, aš manyčiau, kad dėl kad tokiais atvejais, kai yra to, tokia, toks procesas, pats klausimas dėl atskiriosios nuomonės, na, nėra svarbus iš esmės. Aišku, aš vėlgi sakau, kad galime diskutuoti. Ir dabar dėl, palyginkime su Europos Sąjungos teisingumo, žmogus teisų teismo, atsiprašau. Manau, kad E, jie turi atsakyti į paprastus klausimus. Ar valstybės narės valdžios institucija arba Europos taryba pažeidė arba nepažeidė vieną iš 13 Europos žmogaus teisų konvencijos straipsnių. Tai yra žmogaus teisės. Tuomet galima turėti skirtingas nuomonės ir asmeniškai aš sakyčiau, kad aš įsivaizduoju, galiu įsivaizduoti, kad kai yra tiesioginė byla, pažydimo procedūra prieš valstybę narę, kai yra 8-9 teisėjai didžioji kolegijoje ir, pažiūrėjau, 5 sako, kad nebuvo pažeidimas įvykdytas, tai, na, nežinau, ar tai įmanoma. Nėra struktūrinių bent jau prieštaravimų tam. Tačiau prejudicinėse klausimuose prašymas priimti prejudicinį sprendimą, tai aš manau, kad tokia situacija gali sukelti problemas dėl to, kaip šitie, šitos sprendimus galima priimti ir vykdyti. Ir mane nustebino, aš nustebau klausydamasis, kad nėra uh, E, tas e, sprendimas visiškai galiojantis, jeigu nėra, yra tik tai dauguma, daugumos nuomonė. Na, tai nėra demokratiška, nes aš manau, kad demokratinėje sistemoje, jeigu yra dauguma, tai turi, tai, jeigu turi dauguma, tai turi dauguma. Jeigu dauguma kalba, kalba tai e, turi tokią pat galę, kaip visi teisėjai būtų pasistatę. Dėl to nekyla bejonių. E, Aš nemanau, kad galim turėti bet kokių abejonių, kad teismo sprendimas yra mažiau privalomas dėl to, kad ne visi teisėjai sutarė dėl rezultato. Aš niekada nebuvau girdėjęs tokio argumento. Jeigu tai yra priežastis įvesti e, atskirąją nuomonę tokią praktiką, tai tuomet pasakysiu, e, geriau, geriau, geriau nereikia. Hat sich noch ad hoc gemeldet? Ačiū, e, dar panas Mesašmitas. Norėtų užduoti klausimą. Iš tikrųjų, norėčiau išsiaiškinti vieną dalyką. Nėra tokio asmens pasaulyje, kuris, e, kuris reikalautų iš teisingumo teismo teisėjo paskelbti mm, atskirą nuomonę. Tai būtų idiotiška. Mes norime tik tai suteikti teisėjams galimybę pareikšti atskirą nuomonę. Bet kokia atveju bet kokiu atveju visi teisėjai sutinka su uh, ES teisingumo teismo sprendimais. Mes kalbama čia apie, kalbu apie teorinę situaciją. Galbūt susidaryti tokią situaciją, kai tik tai vienas teisėjas, kuris uh, nesutinka su, su daugumos nuomonė, uh, turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę. Aš manau, tai čia truputį jokinga Jeigu mes šitas diskusijas vystytume apie bet kokią ES instituciją, tada iš tikrųjų būtų didžiulė reakcija ir audringa reakcija. Aš manau, kad mes čia ne, iš tikrųjų nesigišame į teisingumo teismo veiklą. Mes e, Europos parlamente siekiame atvirumo. Žinoma, tas, sakykime, atvirumas arba skaidrumas prisideda prie to, kad, sakykime, kad galima būti, gali būti suopijojama autoritetu. Bet, e, bet kokiu atveju e, sprendimais reikia vadovautis ir panas Kūris taip pat turi e, jais vadovautis. Bet bet kokiu atveju reikia prisidėti prie teisingumo teismo atvirumo. Yra šimtai teisingumo teismo sprendimų Ir e, aš nematau jokios, e, jokios kad jokia proga, pavyzdžiui, Danijoje e, nėra abejojama arba jie nenukrypstama nuo teisingumo teismo sprendimo. Tačiau įsivaizduokite, kaip dabar Europos Sąjunga ratifikuoja žmogaus teisų konvenciją. Tai reiškia, jūs turėsite, ponės Kūrė, aiškinti žmogus teisų konvenciją, šeštą straipsnį jos. Uh, Tai yra e, teisė į teisingumą, e, teisingą teismą. Ir ga, galima ta, tokiu atveju pareikšti savo atskirą nuomonę. O e, Luksemburgė priima, aiškinamas šitą konvenciją arba pagal ją priimtos bylos be atskirųjų nuomonių. Bet kokiu atveju sakyčiau, kad mes ES turime sistemą kurioje atmetamos bet kokios teorinės situacijos, kuriuose gali būti pareiškima atskiroji nuomonė. Na, galbūt, jeigu trijų narių kolegija, nebūtina teikti atskiros, atskiros nuomonės, bet didžioji kolegija, tai sprendžia klausimus dėl prejudicinių sprendimų būtent e, nagrinėjant pridisnio sprendimo prašymus, kodėlgi mes negalime atkreipdėmėsi į teigiamus dalykus susijusius atskirą nuomonę. Na, visi kiti teismai naudoja tokį mechanizmą. Kodėlgi mums netaikyti tokio? Pone Mesešmitai, iš tikrųjų teisingumo teismas yra visų mūsų teisingumo teismas, o ne tik tai pono Skūrio. Uh, Teisingumo teismas, todėl aš norėčiau steigti galimybę ir, ir, ir ponui Naskūriui atsakyti. Aš jau pasakiau, ką norėjau pasakyti. Kartais e, nesutinki su argumentacija, su kitomis, su kitais kolegomis, bet kalbant apie save, aš tvirtai laikausi to, ką pasakiau, būtent e, kalbant apie būtinybę ar nebūtinybę imtis atitinkamų sprendimų. Galbūt, ponė Mesašmitai, man praeitis mėl... todėl, kad man praeitis mėlesnė. Taigi dabar periname prie trečiojo mūsų klausimo bloko. Dabar da, norėčiau uh, pasveikinti uh, ponę Nagliš ir ponę Pežitį Džoisę. Uh, uh, Londono uh, advokatų tarybos atstovo. Čia mes uh, kalbėsime apie politikos departamento tyrimą. Norėčiau atsiprašyti jūsų iš anksto, nes mes šiek tiek jau vėluojame. Ir norėčiau paprašyti, kad vis dėlto kalbėtumėte trumpiau, nors, žinoma, jūs nekalti dėl to. Ačiū e, už galimybę, bet aš e, kalbėsiu labai trumpai, bet tenksiu pasakyti aiškiai. Taigi apie ką šitas tyrimas? Tai yra klausimas, ar tretieji asmenys gali turėti prieigą prie teismo bylų ir e, bandau aiškintis dviejų, du šitos klausimo aspektus. Pirmasis aspektas, tai ar trečioji šalis, trečias asmo gali turėti prieigą prie teismo bylų, tai reiškia, kad ar yra konfidencialios bylos, ar kai kurie aspektai tik tai yra. O antras dalykas, tai kiek reikia e, pastanguoti trečiajai šaliai, čia jam asmeniu, kad jis gautų kai kurios dokumentus. Ar pakanka pasiūsti e-mailą mm, tam tikro teismo personalui, kad aš noriu gauti prieigą prie bylos X, ar reikia fiziškai eiti į teismą, ten patekti ir, sakykime, gauti kopiją. Na, manau, reikia suprasti, kodėl buvo užsakytas šitas tyrimas. Vienas iš, viena iš pagrindinių priežasčių buvo tai, kad mm, teis, teisės komitetas, e, jį kreipėsi kai kurie nelaimingi teisininkai ir jie teigia, kad mums buvo sunku suprasti, kodėl, pavyzdžiui, mes galim gauti kai kurios dokumentus iš teismo kuris yra prieinamas viešai valstybė narių domenų bazėse, bet jeigu mes, pažiūrėjau, kreipiamės tiesiog į Teisingumo teismą, tai tas pats dokumentas e, yra prieinamas ta kalba, kurią aš suprantu, bet aš jo negaliu gauti, nes jis yra laikomas vidiniu Teisingumo teismo dokumentu arba, sakykime, praktikai, teisininkai fiziškai dalyvavo teismo posėdėje ir jam buvo, jam buvo duotas pranešimas teismo posėdžiui, pažiūrėjau, ta kalba, kurios jie nesupranta vengriškai, nors žinant, kad jie žino, kad šitas dokumentas egzistuoja prancūzų kalba, vėlgi jie kreipėsi, prašydami prancūziško vertimo, bet jiems ne, nebuvo suteikta prieiga prie šito dokumento, nes teismas atsakė, kad tai yra e, vidinė versija ir negalima pateikti jos tretiesiams suinteresuotiems asmenims. E, kalbant apie prieigą prie teismo dokumentų, tai kokia dabar yra padėtis Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje? Apskritai, e, teismai neprivalo teikti viešai informacijos. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra, nega, nėra prieigos e, NBLOK, tai e, yra galima gauti teisėms asmenims prieigą tik tai prie tų domenų, kurie yra susiję su administracinė proceso dalimi. O jeigu taip nėra, tai reiškia, kad pavyzdžiui, teismai kaip tokie, jeigu yra, pavyzdžiui, tam tikra dalis, teisingumo dalis nėra viešai prieinama, tai daugeliu atveju yra išimčių e, susijęs su teismo posėdžiu, su tam tikrais dokumento tipais, bylų tipais. Tai labai sunku pasakyti, kad tretieji asmenys turi kažkokią nu, prieigą prie teismo bylų ir iš vis prieigos nėra. Ir jeigu taip nėra ir galim kalbėti apie tam tikrą turinį, tam tikrą teisę gauti prieigą prie, bylo, prie teismo dokumentų, tai gali būti taip, kad tretieji asmenys gauna prieigą prie teismo bylų, teismo dokumentų, tada, kai byla jau baigta nagrinėti, bet net tol, kol dar nagrinėjama. Tik labai trumpai atsakyti klausimą, kokia dabar yra padėtis. Tai atsakymas galbūt bus skirtingas, jeigu žiūrėsim iš statinės perspektyvos, tai statinė perspektyva būtų tokia, kad ne, ne, vis, nėra daug valstybių pasaulyje, kurios teikia prieigą prie teismo dokumentų tretiesiams asmenėms, bet jeigu žiūrėsime šitą e, reiškinį labiau iš dinaminės perspektyvos ir, kaip sakysim, kaip prieš 40-50 metų palyginsim, tai pamatysim štai ką daug valstybių narių nusprendė priimti teisės aktus dėl prieigos prie viešosios informacijos ir atsiradus internetui valdžios institucija nusprendžia skelbti mm, viešą informaciją savo, savo ruoštų, savo nuostatą. Jeigu matom, kad yra tokia, tokia tendencija, kad skaidrumas svarbu ne vien tik tai valstybė arba teisės aktų kuriejai, bet ir teismams taip pat. Tai galima spekuliuoti, kad yra tam tikra tendencija pareigojant teismus, kad jie būti skaidrus ir, kaip įmanoma, labiau atviri. Aš e, kalbėjau apie, kalbėsiu apie Kanadą, nors ten yra ES valstybė narė, bet kodėl Kanada? Todėl, kad atrodo, jog jų teisinė, teismų sistema uh, E, sugebėjo atsakyti į kai kurios labai problematiškus klausimus. Kanada turi atvirą teismo požiūrį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra konstitucinis principas, kuris yra teigia du pagrindinius dalykus. Pirmiausia, kad visi gali kreiptis į teismą ir dalyvauti posėdžiuose, tai yra vieši posėdžiai. O antras dalykas tai yra tai, kad kiekvienas gali gauti prieigą prie teismo dokumentų teismo patalpose. E, na, tam tikrų metų teismai įsivaizdavo, kad šita taisyklė yra pasenusi, kai visi turi prieigą prie interneto ir jie pradėjo diskutuoti, kaip panaudoti naujas technologijas, kaip pasinaudoti internetu ir sudėti prieigą prie teismo bylų visiems, kurie potencialiai galėtų būti susidomėję ir norėtų gauti bylas. Žinoma, viena iš problematiškiausių klausimų, kai teikti prieigą per, nuo, per atstumą trečiesiams asmenims, tai kaip saugoti asmeninius duomenis. Tačiau teismai Kanadoje teigia, kad mes galim spręsti šitą problemą įvesdami e, šalims arba jų advokatams e, tokį dalyką, kad prie bet kokio dokumentų gali prieiti trečioji suinteresuota šalis, tai jie neturi atskleisti per daug. Ir yra jų atsakomybė, ar jie teigia kažko, kažką tokio, kas nėra susiję arba nėra, nėra, yra per daug asmeninė, arba tai visiškai nesusiję su byla, tai yra jų atsakomybė, jeigu jie per daug atskleidžia. Kanados sistema yra labai įdomi taip pat, nes e, prieiga per atstumą yra privaloma. Tai nepakanka, kad teismo personalas pasakyti taip, galite gauti dokumentą, jeigu domitės, bet jūs privalote ateiti fiziškai į teismą, į patalpas, o prieiga per atstumą turi būti įmanoma, žinoma, e, yra taikom taikome taikom sąlygos sustarimas, kad trečioji šalis žinotų, kokios yra jos teisės ir kokios yra pareigos, prievalės. Žinoma, turi būti tam tikras kontrolės mechanizmas, kad nesuteikti prieigos asmenėms, kurie gali piknaudžiauti tuo faktu, kad jie turi prieigą prie visos informacijos, bet vėlgi dėja negaliu e, leistis į detalės, nes nėra laiko. Kanados teismai taip pat žino apie tą faktą, kad pateikti neapdorotus duomenys, tai nėra, nepakanka. Ir jie reikalauja, kad kiekviename teisme būtų paieškos funkcija pagal internetą nu, naudodantis internetu, nes neapdoroti duomenys ne visuomet gali būti susiję. Reikia kad kategorizuoti duomenys tam, kad būtų galima rasti konkrečią informaciją, kurios ieškome kokia yra situacija teisingumo teisme. E, bylos nėra prieinamos trečiosiams šalims, galutiniai sprendimai yra prieinami e, domenų bazėje, kuri yra labai draugiška vartotojams, turi daug paieškos funkcijų. Kai kalbant apie prieiga prie konkrečių dokumentų, tai bet kuria trečioji šalis, trečiasis asmo, kuris norėtų gauti dokumentą, pirmiausia turėtų e, parašyti kanceliarijai, kreiptis teismo kanceliariją ir tada mm, kanceliarija susisiekia su bylo šalimis, prašo leidimo ir jeigu šalis arba abi šalis neduoda leidimo, tai tuomet trečiasis asmo negalės mm, gauti prašomų konkrečių dokumentų. Šita procedūra, aišku, yra labai, su, labai sunk, nepatogiai, reikia daug laiko. Ir žvelgiant iš Kanados teismų sistemos, tai šitas požiūris na, gali būti kvestionuojamas, ar yra pagrista toliau taikyti tokią praktiką. Aš apsiribuosiu apribuosiu savo prezentaciją, nes kolega E, ponas Pačiu Džiaus pasidalins savo patirtimi, kaip jis siekia prieigos, gauti prieigą prie teismo dokumentų. Prieš suteikdama žodį kolegai Pačet, aš norėčiau padėkoti teismo pirmininkui Skūris prieš jiems išvykstant, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas yra labai svarbus, svarbus mums tęsiant teisėkuros darbą. O dabar suteiksiu žodį teisėjų praktikui Patriot Choice. Mikrofoną. sorry. Madam Chairman, member. Pirmininkė, aš kalbėsiu kaip įmanoma trumpai, aš parašiau rašytinį tokį savo pastabas, kurios bus išplatintas vėliau. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už kvietimą. Antroje pastaipai aš noriu pasakyti, kad aš vertinu labai da, tą teisingumo teismo darbą per pastarusius 60 metų. Ir aš tikiuosi, kad visų tuos e, tą tekstą bus galima paskaityti. Na, e, šito pasisakymo tema yra labai plati, bet mano tikslas yra labai trumpai. Tai yra, kiek yra galima prieiti prie teismo dokumentų ir e, būtent aš noriu pristatyti kaip praktiko požiūrį. Kaip praktikas aš vykdau savo profesinės pareigas tiek teismuose ir specializuotose teismuose, kuriuose aš pasisakau ir aš taip pat dirbu su klientais. Taigi man e, reikia sugebėti, aš turiu mm, išanalizuoti tam tikrą įstatymą teisės aktą labai, e, labai tiksliai ir pateikti atininkamą informaciją teismams ir e, specialiems specialistiems teismams. Pirm, yra penki atvejai. Pirmiausia, aš turiu suprasti teisę pats, turiu teisę tinkamą, teis, tinkamą konsultaciją klientams, aš turiu galėti pasisakyti ir ginti, pateikti argumentus, ginti savo klientą teisme ir aš turiu užtikrinti, kad pateikti bylos faktai išsami ir tikstai ir turiu užtikrinti, kad teismui tikama tinkamą informaciją. Ir manau, kad prieiga prie dokumentų yra labai svarbi visais atvejais. Aš turėjau galimybę perskaityti ponos, ponės Nagličių studiją, man buvo tyrimą, aš labai sudomėjęs ją perskaičiau, aš turiu pasakyti, kad jie tyrimė yra labai aiškiai pagrįsta analizė, analizuojamas svarbios problemos, tai yra prieigos problema ir taip pat yra pateikiamas naudingos rekomendacijos. Na, dabar norėčiau šiek tiek papasakoti, kaip aš patekau čia šiandien. E, Viskas prasidėjo nuo to, kai aš dalyvavau e, teismo, teisingumo teismo posėdėje praėjusiu metu kovą, ne kaip advokatas, bet kaip pra, praktikas advokatas, bet kaip praktikas stebėtojas, kaip trečioji šalis. Ir kai buvo e, žodinė proceso dalis, kai kalbėjo e, advokatai, buvo nuorodos įrašytinės pastabas ir jie nurodė konkrečius paragrafus, konkrečius punktus, numerį šitose pastabose. Advokatai žinojo, apie ką jie kalba, teismas žinojo, apie ką advokatai kalba, bet be, neturėdamas prieš akis šitų rašytinių pastabų, tai tos, tie pasisakymai e, teismo posėdėje, atvira teismo posėdėje, daugeliu atveju man buvo beprasmiai. Ir dėl to prasme visiems kitiems stebėtojams. Iš karto po posėdžio aš paklausiau, ar galėčiau gauti kopiją šių dokumentų ir man buvo pasakyta, kad jie nėra viešai prieinami ir aš turiu pateikti prašymą. Taigi, man atrodo, kad yra tai, kai aš, saky, kai aš pavienčiau informacijos deficitu. Aišku, kaip stebėtojas ir ypač kaip stebėtojas praktikas e, yra su to susijęs. Kai aš kreipiausi prašydamas dokumentų, man buvo pasakyta, kad kol, bylos, kol procesas nebus užbaigtas, aš negalėsiu mm, jų pamatyti ir kad netrukdyčiau teismo netrukdomam darbui. Nors tai buvo medžiaga, kuri buvo tiesiogiai susijusi su bylomis, su kuriomis aš dirbu Anglijoje ir netgi e, aš turėjau tą tiesioginį profesinį interesą, bet aš negalėjau gauti medžiagą ir dėl to negalėjau konsultuoti klientų, aš negalėjau informuoti nacionalinį teismą, teismą ir specializuotą teismą apie tai, ką aš girdėjau teism, atvirame teisingo teismo posėdėje. Na, man, kaip stebėtojui, nors ir praktikui, tikrai sukelia tokį dviejopą rūpestį. Visų pirma, dėl prieigos teisingumo ir dėl to, kaip man tai trukdo, kad aš negaliu dirbti savo darbą e, ir vykdyti profesinių funkcijų. Ir argumentas už tai, kad reikėtų atskleisti, yra labai aiškus. Ir aš vėlgi tam tikrą prasme išbandžiau, aš išklausiau, aš nurodžiau kontrargumentus, aš juos išdėčiau savo pasisakymo tekste, bet esminis dalykas yra tai, kad teisingumo teismas galėtų būti labiau atviras ir labiau skaidrus ir dėl to galėtų skatinti e, tiesiog norą kreiptis į teismą ir tai darydamas teismas, mano nuomonė, nepakenktų savo netrukdomumui, bet tai per pagerintą prieigą būtų tiesiog jam labiau, jis būtų labiau gerbiamas ir būtų tikrai visuomenė labiau pritartų ir, ir, ir pasitikėtų. Taigi aš sėdėjau žodinėje protestai dalyje ir klausiausi, aš vėlgi apie tai nu, kalbu savo pasisakymą raštu, bet aš nenorėčiau e, kalbėti plačiau. Toliau, dėl pranešimo teismo posėdžių, kas jau buvo pasakyta, kad yra naujas procedūros reglamentas. E, šitas pranešimas teismo posėdžių nėra viešas. Mano nuomonė, tai aiškiai yra tokia e, į praeitį nukreipta priemonė. Ir kaip ponė Nagličia sakė, pagal šeš, tyrimo še, šeštą straipsnį, trečios dalies trečią pastraipą, tai tokia rekomendacija tikrai padėtų mm, pakeisti šitą tokį, tokį požiūrį netinkamą. Na, galiausiai noriu e, paminėti tai, ką ponė Bagalan sakė dėl, dėl komiteto. Tai gali būti e, yra. E, vienas galėtų būti vienas vartotojų komitetas, taip tai pavadinant. Ir aš tikrai, aš dėkoju už dėmesį ir aš tikrai esu pasirengęs, kad dalyvauti talesnėse diskusijose tiek šiame forme, tiek už jo ribų. Dėkoju. Ačiū už Jūsų paaiškinimus. Ar panas Kenetas iš Europos Sąjungos teisingumo teismo norėtų pasisakyti, aš suteikčiau jam žodį. Prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nenorėčiau pateikti daug informacijos, bet aš tik noriu pasakyti, kad tai yra dokumentai, kurie yra labai svarbus teismui Aš manau, kad ponas Naglič e, tyrimas prezentacija rodo, kad situacija yra skirtinga valstybėse narėse ir už Europos Sąjungos ribų. Taigi rodo, kad klausimas yra vystomas ir kai dėl e, institucijos, dėl įvairių institucijų, kurios sudaro teisingumo teismą, aš noriu pateikti tokią informaciją, kuri yra susijusi su pranešimu teismo posėdžiu ir report for the hearing, kurių minėjo ponas Patrick John, Joyce. Tai ne tai, kad šitas pranešimas nebus prieinamas viešai, bet jis tiesiog nebeegzistuoja. Jis neegzistuoja dėl paprastos priežasties, dėl to, kad teismas, pats teismas turi imtis tokių taupimo priemonių savo darbe, tai yra priemonės, kad reikia apsiriboti tai, kas yra reikalinga vykdant teismo darbą, esminti teismo darbą ir mm, pranešimas teismo posėdžių buvo naudingas, bet reikia daug, tai užima teisėjo e, laiką, darbo laiką, vėlgi yra vertimo išlaidos, nes tokio, toks dokumentas neegzistuoja kitose, kitose teismuose nei valstybėse norėse, tai yra, aišku, naudingas dokumentas, bet jis yra papildomas. Ir šiuo metu buvo nuspręsta jų atsisakyti. Tai taip pat rodo, kad e, ir, ir šiame, e, ką šiame komitete kalbėjo nariai, kad reikia taupyti, bet mes ėmėmės taupimo, taupimo priemonį ir teisme. Aš nenoriu pasakyti, kad mums trūksta valios paskelbti viešai dokumentą, bet tiesiog dabar šitas dokumentas nebebus rengiamas. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dank. Ačiū. Taigi dabar baigsime klausimus. Norėčiau visų e, paprašyti, kurie norėtų susipažinti su naujausia informacija. Tai prie įėjimo e, yra išdėlioti tyrimai. Ir e, norėčiau padėkoti už šios tyrimus politikos departamentui, kad tokie vertingi tyrimai, tokie kokybiški tyrimai, tyrimai buvo parengti. Aš manau, kad mūsų darbą iš tiesų šie tyrimai tikrai praturtino. Dabar linkiu poniai Tain sėkmės, rengiant pranešimą, o norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kurie papasakoja mums apie praktinį darbą ES teisingumo teisme, kaip vyksta būtent šis darbas ir kaip mes galėjome susipažinti su šiuo darbu. Taigi baigiame klausimus. Dabar periname ne prie mm, pono Mezaroš pranešimo, bet kaip aš jau anksčiau komiteto posėdėje pranešiau, periname prie koordinatorių susitikimo rezultato. Tai būtent susitikimas vyko Strasbūrė, tikrai buvo labai išsamus susitikimas, todėl yra daug informacijos iš šio susitikimo. Pirmiausia, priskirimas mm, atitinkamų pranešimų arba nuomonių. Pane Lichtenberger buvo paskirta pranešėja dėl Aleksandro Alvaro imuniteto panaikinimo. Ponas Karimas, pranešėjas dėl geresnės teisėkuros 2011 metais. Toliau Vaitlo sutartis Pranešėjas bus panas Borisas, pana Giringer, parengs nuomonę dėl, dėl kompiuterijos tinklų ES, toliau Lopesas Turijas rengs pranešimą a, prancūziškai dėl ES. Dėl valstybės narės dalies recesijos. paveldėjimas. Kitas dalykas, e, tai kitas pranešimas, e, kai tačių e, šalių atstovai patenka į valstybę narę mokytis arba dirbti. Ir panas Stojantovas yra pranešėjęs šio klausimo. Ir galiausiai sandorių apmokestinimas. Aš pati kaip e, teisės komiteto atstovė teiksiu, teiksiu ir renksiu e, pakeitimus dėl nuomonės. Na, tai bus neįprasta nuomonė, bet spaudžiant laikui bus e, parengta atinka nuomonė arba išvada, kurią, prisidės, kurią rengiant prisidės ir ponas Lėnė. Ir bus jinai pateikta balsavimui šita tema yra tokia svarbi, kad ją būtinai reikia aptarti teisingo e, teisės komitete. Kitas e, klausimas susijęs su klausimu žodžiu dėl e, Stokholmo programos pažangos. Šiuo atveju kartu su lygybe komitetu ir AFKO komitetu bus parengtas gegužės mėnesio plenariniam posėdžiui Strasbūrė klausimas žodžiu. Kitas punktas, trečias punktas, mūsų komitetą buvo paprašyta patvirtinti ES teisingumo įvertinimo lentelę. Kitas dalykas tai Liepos 9 dieną pirmininkaujantį Lietuvą pristatys savo prioritetus ponas Bernatonis ir kultūros ministras ponas Pirutis pristatys e, Lietuvos prioritetus Liepos 8 dieną, pusę dieną vyks susitikimas. Tai mūsų komiteto susitikimas. Tai po pietų, Liepos 8 dieną. Tai būtent e, vyks posėdės ir ta posėdžio bus parengta tinkama programa. Galiausiai Europos komisijos vicepirmininkas, panas Šepčiovičius, birželio 19 dieną kalbėjusios su mumis apie administracinės teisės srityje padarytą pažangą 16 val. Ir gegužės mėnesio plenariniuose posėdžiuose bus mums suteikta galimybė apsilankyti Europos žmogaus teisų teismą ir pasidalyti nuomonėmis su šio teismo atstovais ir uh, komiteto nariai, kurie nori dalyvauti šiame apsilankime, turi pranešti apie tai sekretariatui. Kitas dalykas bus tarp parlamentinis e, susitikimas, tai yra posėdis kartu su lyba komitetu dėl Stokholmo programos birželio 20 dieną. Da, a, kitas dalykas dėrybos dėl sutarties, čia ypač kalbant apie E, negalius žmonės, kurie nemato, tai bus plenarinėme posėdėje iškelti šią klausimą ir klausimai. Kitas dalykas tai 2013 metų biudžeto klausimai, bus pateikta nuomonė, tai būtent kam bus suteikti įgaliojimai, kas bus pranešėjas. pirmininkas e, patiks e, pranešimą apie e, komisijos biudžeto projektą. Taip pat dar vienas dalykas, kuris turėtų būti jums pristatytas, tai mūsų komitetas pareikš nuomonę dėl teisinio pagrindo, dėl lyčių pasidalymo, dėl kvotų atinkamai srityse. Tai būtent reik, buvo paprašyta mūsų nuomonės, kaip aš jau minėjau, ne šiame posėdėje, bet kitose posėdžiuose mes nagrinėsime šią nuomonę. Galiausiai bus organizuota oficiali delegacija Liepos 17-18 e, dieną į Lietuvą. Susitiksime su vyriausybės atstovais e, Vilniuje ir kalbėsime apie pirmininkaujančios šalies prioritetus. Ir galiausiai čia paskutinis punktas, kalbant apie koordinatorių posėdį, kuris vyko Strasbūrė. Tai mūsų komiteto buvo paklausta, ar, pa, ar mes su peticijų komitetu galėtume suorganizuoti klausimus dėl Europos ombudsmeno. Tai vat tiek buvo temų aptarta pastarajame koordinatorių posėdėje. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Negaišuojant, norėčiau steigti žodį mūsų pranešėjai, tai būtent um, elektroninės atpažinties elektroninių operacijų patikimų užtikinimo paslaugų vidaus e, rinkoje tema. Pone Misaroš, jums žodis. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Prieš informuodamas apie nuomenės projektą norėčiau padėkoti jūrių komiteto atsakingiams asmenims, taip pat sekretoriatum už puikią paramą, už bendradarbiavimą, kuris buvo labai svarbus rengiant šią nuomonę. Aš norėčiau paminėti, kokiais principais mes vadovavomės kartu su pramonės komitetu dėl elektroninės atpažinties elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje. Elektroninis parašas paslaugos, skaitmens paslaugos yra labai svarbios ir asmenims, ir verslui. Todėl aš siūlau komisijai, kad ji e, e, iš tikrųjų pateiktų šitą dokumentą, kadangi jinai siūlo tris pagrindinius veiksmus, kurie atsilieps į skaitminės rinkos dalyvių e, lūkesčius. Labai svarbu, kaip nors e, koordinuoti elektroninės atpažinties paslaugas ES mastu. Svarbu, kad verslas galėtų naudotis elektroninio identifikavimo sistemomis ir tas sistemas e, taikyti ir kitose valstybėse, kur tokios galimybės egzistuoja. Tačiau tas reglamentas reikalauja tų e, e, informacinių, technologinių ir atitinkamo sistemų abipusio pripažinimo. Todėl 21-ame šimtmetyje akivaizdu, kad reikia sukurti patikimą skaitmeninę rinką reikia užtikrinti galimybę ir studijuoti kitose valstybėse, ir keliauti, ir valstybės narės iš esmės ne visada pateikia paslaugas internetu, ne visada tos paslaugos prieinamos visiems vienu metu. Tačiau Jeigu būtų sukurtas nuoseklus teisinis pagrindas, kokia būtų iš to nauda. Tai mm, užtikrintų paslaugas tarptautiniu mastu, elektroninis netapatybė ir elektroninės operacijas leistų sutaupyti daug laiko, atsisakyti biurokratinio e, papirizmo procedūrų ir visa tai turėtų naudos šiuose srityse. Organizuojant elektroninius e, viešuosius pirkimus, siūlant paslaugas, e, internetinius kursus, tai taip pat atneštų daugiau teisinio aiškumo naudotojams, jeigu būtų elektroninės identifikavimo priemonės įdėktos rinkoje. Aš savo nuomonėje norėjau išryškinti, kad socialinis tikrumas turėtų būti svarbiausias naujo reglamento uždavinys, kad ir piliečiai, ir verslas galėtų pasitikėti e, e, saugia internetinė e, identifikavimo sistema. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į duomenų apsaugą, į užtikrintumą bet to reikia vengti nereikalingos naštos, kuri dabar tenka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir galiausiai aš pasiūliau įvairiausių pakeitimų nuostatose dėl įgyvendinimo ir deleguotų teisės aktų, siekdamas, kad geriau būtų, atsispind, būtų atsispindėtos ES veikimo sutarties 2009 ir 2021 straipsnių nuostatos. Atrodo, kad komisijai numatomos galios kartais yra per plačios, kadangi reikia numatyti tam tikras prielaidas, kada galima komisijai suteikti galimybę pasiūlyti įgyvenimo teisės aktus. dėl papildomų pakeitimų numatėme e, datą gegužės 15. Tikoju, ar kas nors norėtų pasisakyti. Atrodo, kad niekas nepagėdavo kalbėti. Viskas buvo aiškiai pasakyta ir buvo pasakyta, kad gegužės 15 yra galutinė data pateikti papildomus pakeitimus. Fratela. Aš esu šešiolinė pranešėja ir norėčiau padėkoti pirmininkiai, taip pat ir Mazaros už nuomonės projektą. Aš sveikinu komisijos iniciatyvą pateikti šį teisėkuros akto pasiūlymą, kadangi jis yra labai svarbi sudėtinės skaitminės darbo tvarkės dalis, norint uh, kurti skaitmeninę rinką, reikėtų pripažinti, kad kol kas vadovaujamas valstybėse narėse skirtingomis sistemose ir labai svarbu užtikrinti tarptautinės priemonės, kurie leistų keistis elektroninėmis e, informavimo priemonėmis ir kol kas dabar dar nėra pakankamai daug pasitikėjimo elektroninėmis e, priemonėmis ir todėl linkstama vadovautis tradicinėmis priemonėmis. Todėl reikia didinti šitą pasitikėjimą ir kad būtų pritarta naujiems teisėkos aktų pasiūlymams ir kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas. Tačiau praktikoje yra pakankamai daug nesusipratimui. Tame pasiūlyme dėl elektroninio identifikavimo sistemų pripažinimo ar akreditavimo sakoma, kad reikėtų uh, pateikti labai aiškias nuostatas dėl to, kokią informaciją reikėtų pateikti valstybės narėse. Tačiau šita nuostata nėra visiškai aiškiai suformuoluota ir be to galiausiai norėčiau pasakyti, kas jau buvo pasakyta apie įgyvendinimo ir deleguotus teisės aktus. Kartais reikia didesnio paaiškinimo, kadangi tų teisės aktų prieimimo sąlygos nėra aiškiai suformuluotos. Ir be to, žinoma, didžiausias siekis būtų užtikrinti skaitmenės rinkos funkcionavimą. Pane Mišarus, norėtumėt atsakyti? Ne, aš nemanau, kad čia reikėtų kažkokio atsakymo. Bet kokiu atveju aš aptarsiu tai dar su vėliau su savo kolegomis, bet ačiū už pasiūlymą. Taigi, linkiu daug sėkmės bendradarbiavant toliau. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto pona, ponas Ziobro e, dabar pristatys savo pranešimą ES ir Rusijos federacijos sustarimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, visų pirma norėčiau išreikšti dėkingumą visiems sekretariato darbuotojams ir teisiniai tarnybai, teisinės tarnybos darbuotojams, kurie padėjo man parengti šitą nuomonę. Nuomonė yra susijusi su e, labai trumpu susitarimu, kuris e, tai yra akivaizdus, kalbant apie dabartinės poreikis, tai yra susitarimas tarp Rusijos ir ES dėl labai svarbių esminių punktų. E, kalbant apie e, saugumą, apie tai, kad reikia užkirsti kelią narkotikų gamybai, ypač sintetinių narkotikų gamybai. Tai pagal mūsų turimą informaciją iš patikimų šaltinių, narkotikų rinka keičiasi, evoliuojasi. Ir dabar yra organizuotas nusikaltamas grupuotės, kurios savo produk, savo, iš savo produkcijos gauna labai didelius pelnus iš gamybos, iš priekybos, iš nelegalaus gabenimo labai didžiuliu, didžiuliais mastais, tai vadinamų sintetinių narkotikų. Narkotikai e, Europos Sąjungoje išlieka didžiulė problema pagal Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą, pagal, per pastaruosius penkis metus, tik pozityvų yra tai, kad buvo pastebėta m, mm, kai kurių e, tradicinių tipų narkotikų vartojimas sumažėjo, pavyzdžiui, heroino, kai kuriuose e, šalyse taip pat ir kokaino. Tačiau, dėja, kaip sakiau, e, šalia to yra labai aiškus augimas kai kuriuose valstybėse narėse tai yra tiesiog šuolis e, sintetinių narkotikų vartojame, kurie dažnai didžiai daugiau sukelia didesnį priklausomybę ir tikrai sukelia neigiamas e, e, pasiekmes priklausomiems asmenims. Ir dėl to, kad jie yra populiarūs ir nusikalstamos grupuotės stengiasi jie, juos dar labiau užpopuliarinti, ypač tam tikroje aplinkoje, ir padidinti jų prieinamumą. Dėl to reikia imtis veiklos, kad tiesiog būtų e, neprieinamos e, sudėtinės dalis, e, kurios reikalingos gaminant tos kenksmingus sintetinius narkotikus. Ir iš turimų domenų aišku, kad didelė produkcijos dalis būtent tokių narkotikų kai reikalingos tam tikros medžiagos jų gamybai, tai yra susijęs su Rusijos federacija, būtent Rusijos federacijos teritorija. Kovos narkotikų strategija Europos Sąjunga 2015-2012 metams numatė, kad reikia e, riboti prie kursorių prieinamumą ir tuo mažinant narkotikų gamybą. Taigi iš turimų daug domeno aiškėja, kad iki 12, 12 metų pačių didžiausių prekursorių gamintojų buvo Rusijos federacija, tai e, tikslas yra dabar gerinti bendradarbiavimą su Rusijos federacija, siekiant užkirsti kelio, kad būtų gaminami narkotikų prekursoriai ir kurie e, labai dažnai gali būti įsigijami iš negalios priekybos. Ir dėl to buvo pasiūlyta būtent pasiūlytas sudaryti šį minėtą susitarimą. Reikia paminėti, kad susitarimas garantuoja, kad bus e, saugomi asmens duomenys, piliečių asmens duomenys, taip, kad e, tai atsispindi sutarties nuostatose tam, kad tai nepažeistų jų įgaliojimų ir kad tai leistų veiksmingai realizuoti tuo pačiu metu e, minėtus sutarties tikslus. Dėl to reikia e, lab, tikrai rekomenduoti, mano nuomonė, tai, e, kad yra priimtas tarybos sprendimas sudaryti sustarimą tarp ES ir Rusijos federacijos e, dėl narkotikų prekursorių. Dėkuoju. Dankeschön, äh, Herr Žo. Ačiū, pane Zavro. Niekas nenori pasisakyti. Aš norėčiau e, dar paaiškinti, kad čia negalima teikti jokių pakeitimų mes e, bet kokiu atveju turėsime iš karto balsuoti be jokių pakeitimų šiame komitete dėl nuomonės. Dabar septintas darbo atvarkės punktas, tai yra civilinė atsakomybė už brandolinę žalą. Pone Mešaros, jūs kaip pranešėjas pirmiausia galite pasakyti. Ačiū, e, ponė pirmininkė, mes diskutavome E, šio klausimo jau komitete. Ir dabar aš norėčiau tik tai išvadas pateikti, bei pateikti trumpą apžvalgą, kągi mes nutarėme. Kaip pranešėjas e, pristatysiu mūsų esminį pasiūlymą dėl rekomendacijos. Čia yra tarybos sprendimas, kuriame e, tam tikros valstybės narės kariuojamas dėl ES interesų ratifikuoti protokolą, kuriuo iš dalies keičiama 63 metų, gegužės 21 dienos vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už brandulinę žalą. Na, tai, tai yra visų pirma ES suinteresuotumas dalyvauti šiame, šiame protokole. Tai čia yra pasiūlymas toms e, valstybės narėms, kurios jau pasirašytos yra vienos e, konvencija dėl branduolinės žalos atlyginimo. Uh, tai būtent jos turi dabar pasirašyti, arba siūloma pasirašyti ir ateitingamą protokolą. Čia kreipiamasi į valstybės narės, į Bulgariją, Čekiją, Lietuvą, e, Estiją ir Slovakiją, kurios yra jau pasirašusios vienos e, konvenciją. Dabar branduolinį branduoliniai klausimai ir reglamentuojami Vienos e, konvencija arba e, e, Paryžiaus konvencija. Ir parengtas ir 97 metais protokolas. O nuostatos atitinkamos dėl branduolinės žalos atlyginimo buvo pakeistos vėlesniais protokolais. Tai būtent Birželio, tai yra sausio 31 dienos 1963 metų Vienos konvencija. Ir tos valstybės narės, kurios e, e, pasirašė Paryžiaus sutartį, e, tai būtent jos yra skiriasi nuo tų valstybių, kurios pasirašė Vienos konvenciją. Šiuo atveju stengiamasi išspręsti klausimą, kaip apsaugoti ir atlyginti žalą tiems piliečiams, kurie nukentėjo dėl brandolinių veiksmų. Taigi e, šis protokolas buvo parengtas 97 e, metų e, rugsėjo 12 dieną Tatena konvencija, Tatena iniciatyva. Ir jis yra pagristas teismo sprendimo įgyvendinimo, kuriame Europos E, sąjungos nuostatos prilyginamos prie Bruselis vienas e, reglamento ir jais e, tomis nuostatomis siekiame atlyginti žalą. Taigi būtent tas tame protokolą ir kalbama apie tokias nuostatas, kurios yra skirtas atlyginti pranolinę žalą. To, todėl atitinkamos valstybės narės yra skatinamas pasirašyti 1997 metų protokolą. Remiantis ES e, sutartimi dėl ES e, veikimo, kad būtų e, pripažįstami teismo sprendimai, abipusiai pripažįstami teismo sprendimai dėl brandolinės žalos atlyginimo. Aš pritariu pasiūlymui ir rekomenduoju parlamentui pritarti tarybos sprendimo projektui. Šis sprendimas leis e, vienos konvencijos ratifikatoriams prisijungti ir prie atitinkamo protokolo. Tai būtų a, e, suteikta galimybė e, civilinės atsakomybės sąjungos lygių suderinti teisės aktus. Ačiū. Niekas nenori pasisakyti. Taigi, gegužės trečią dieną iki pietų galima teikti pakeitimus. O dabar kitas arba tvarkės punktas. Aštuntas. Panas e, Stojanovas rengia nuomonę dėl sąjungos tam tikrų auditos ir finansinės skaitomybės ryčių veiklos paramos programos 14-20 metams. Prašau, panės Tanelamai. Благодаря, госпожо председател. Ačiū pirmininkė. Norėčiau informuoti, apie ką kalbama šioje nuomonėje. Visų pirma, mes siekiame susitarti su taryba dėl teisėkuros akto. kad būtų užtikrintas finansavimas institucijoms, kurios atlieka auditą. Šitas dokumentas labai trumpas, jame yra sakoma, kad artimiausioje finansinėje perspektyvoje visos trys institucijos turėtų būti finansuojamos, kad jos būtų nepriklausomos, kad jos galėtų nepriklausomai vykdyti savo uždavinius, kad jos galėtų formuoti audito standartus. Pagrindinė idėja yra tokia globalių mastų nustatyti audito ir finansinės atskaitomybės ataskaitų pagrindinius kriterijus. Aš pateikiau vieną pasiūlymą dėl deleguotų teisės aktų prieimimo. Mūsų teisėkūros sistemoje tokia galimybė yra numatyta. Aš siūliau taip pat e, nukelti ir šito dokumento prieimimo datą. Žinoma, taryba turi galimybę paprieštarauti komisijos siūlymams pateikti deleguotus teisės aktus. Aš diskutavau su ekspertais dėl. Uważne, и от гледна точка на облегчаването на. Dėl konkrečių asmenų, dėl to, kad šitos agentūros yra labai svarbios tarptautiniu mastu, kadangi jos gali palengvinti audito veiklą globalių mastų ir taip pat užtikrinti, kad uh, greičiau būtų teikiamos finansinės atskaitomybės. Šiame teisės, šiame teisės akte yra pateiktos įvairios organizacijos, kurios vykdo šią veiklą, tačiau valstybės narės finansavo šias struktūras, o dabar tą finansavimą reikėtų pakeisti ateityje, ko gero to nepavyks padaryti per e, artimiausią finansinę programą, kaip ten bebūtų, ES turi numatyti galimybę finansuoti šias struktūras, o aš e, pateikiau pasiūlymą atsižvelgiant į tai, kad jos turėtų būti finansuojamos iš ES biudžeto ir maniau, kad tuo met ES galėtų vykdyti ir šitų institucijų priežiūrą. Taigi aš pateiksiu būtent tokius rekomendacinio pobūdžio pakeitimų siūlymus ir tikiuosi, kad jie padės užtikrinti daugiau skaidrumo ir daugiau disciplinos. Dvi agentūros, kurios verčia sutelkti dėmesį į jų veiklą. Dėkoju. Kas norėtų kalbėti? Pakeitimams pateikti galutinė data Atrodo, kad nereikėtų minėti čia datos. Vis dėlto tai yra gegužės penktoji, e, gegužės aštuntoji. Ir baigėme aptarinėti šį darbotikės klausimą, pakankamai greitai įrėmės į priekį ir dabar devintasis darbotvarkės klausimas - Europos fondo statutas. Aš pati norėčiau suteikti savo pačiai žodį, kadangi esu pranešėję šio klausimo. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurių dėja nėra šiame posėdėje, Frau Tain ir Pasqual, už pakeitimų pasiūlymus iš anksto užbėgdama už akių norėčiau pasakyti, kad aš labai palankiai vertimu, vertinu šiuos pakeitimus, įtrauksiu juos į pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti už bendarbiavimo kultūros komitetui. Ypač norėčiau padėkoti pranešėjai Hirš, kadangi ir su jie konstruktyviai bendradarbiavau ir galėjau įtraukti jos pasiūlymus kaip kompromisinius į savo pranešimo tekstą norėčiau paminėti svarbiausius pakeitimus trumpai. Grandes Pasqual pateikė pasiūlymą, kurį aš taip pat palankiai vertinu, kadangi jisai siūlė pateikti aiškę, aiškę turto apibriešti. Ir jisai papildė ankstesnę e, apibriešti, kurioje kalbama apie tik tai vertės sukūrimą. Taip pat norėčiau paminėti 12 pakeitimą, kuriuo reikalaujama užtikrinti daugiau skaidrumo. Žinoma, tą skaidrumo poreikį reikia išryškinti. Dar reikia galbūt toliau aptarinėti visuomeninės paskirties arba visuomeninio intereso įstaigas. Žinoma, dar čia reikia aptarti kai kurios aspektus. Galima pateikti ir argumentus prieš ir už, juos reikia išsameu aptarti. Žinoma, kalbant apie tarptautinius aspektus, mes sutarėme, jog jie turėtų būti išryškinti, pasakant, kad Europos fondas per visą savo veiklą turėtų dirbti bent jau dviejose valstybėse. Tačiau kalbant apie kitus pakeitimus, reikia pasakyti, kad kai yra kalbama apie interesų konfliktus e, tarp šeimos norių, manyčiau, kad šitą aspektą reikėtų išryškinti dar padiskutuoti šiais klausimais. Taigi aš norėčiau, kad tie pakeitimai dar turėtų būti tikslinami. Kaip atsisakyti straipsnių dėl mokesčių. To aš nelabai supratau. Reikia tikslinti tą pasiūlymą dėl antai pasiūlymo dėl ekonominės veiklos mažinimo nuo 15 iki 10 procentų, aš tam pasiūlymui galėčiau pritarti. Dar vienas svarbus aspektas dėl neapmokamos veiklos savanoriškos veiklos. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, atitinkamą nuostatą, o mūsų kolegos siūlo atsakyti tokios nuostatos. Aš manau, kad komisija turėjo savų argumentų, kodėl įtraukė šį pasiūlymą į Teisėkuros akto projektą, kadangi fonde dirba pakankamai daug asmenų laisvanoriškais pagrindais. Taigi tokie buvo mano svarbiausi pastebėjimai susiję su pakeitimais. Dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad pasieksime kompromisinių sprendimų ir tais klausimas, dėl kurių dar kol kas nepavyko susitarti. Iš karto norėčiau suteikti šešėliniam pranešėjui Grandės Paskal žodį. Muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada, excusas por. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad eh, atėjau taip vėlai. Mes eh, šiame pastate lakstame iš vieno posėdžio į kitą. Tačiau aš išgirdau jūsų paskutinius žodžius ir galiu jiems pritarti. Taigi buvo eh, suformuoluota 14 pakeitimų Ir aš manau, kad e, e, tie pakeitimai tikrai atspindi kompromiso dvasę tarp šešėlinių pranešėjų ir tarp e, pranešėjos. Pono Basido pakeitimai taip pat prisideda prie to, kad mes čia kaip tik vystome atvirą dialogą ir aš tikiuosi, kad mes galėsime rasti bendrą sprendimą. Iš esmės, čia mes kalbame ne apie konfliktus, apie tam tikrus nesutarimus dėl mūsų požiūrių. Aš čia norėčiau dėl kelios pastabos pasakyti dėl tų pakeitimų, kuriuos pats pateikiau. Ir dėl tų pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėja. Tai a, iš tiesų dėl jų kyla jokių, nekyla jokių problemų, tie reikalavimai iš tikrųjų yra a, protingi ir logiški, mes pritarėme jiems. Taip pat su pano Masipo pakeitimu sutinkame. Aš manau, kad e, būtų geriau, e, jeigu mes e, atviros strategijos, strategijos laikytumėsi, kaip panetein pateikė šešis pakeitimus, dėl penkių nekyla jokių problemų, o dėl šešto dar pasvarstysime. Taigi, tai yra Tai yra puikus pagrindas tolesniam diskusijoms ir nėra e, didelių prieštarų tarp mūsų. Dabar dėl e, pagrindimo šito pakeitimo. Tai dabar dėl pirmo straipsnio, tai apibrieštis čia nurodomas. Iš esmės e, galima čia pridėti tik tai ekologinę ir socialinę e, plotmę, e, kad e, kuriant pridinę vertę, ekonominį pridinę vertę būtų atskaipiamas dėmesys ir šitos aspektus. Ir čia yra dabar pridedama, kad turėtų būti remiamos aukos, dėl kurios nukentėjo dėl smurto ir kad būtų raginamas dialogas tarp religijų, kad socialinis supratimas būtų skatinamas. Manau, kad iš tiesų tai yra mm, viešas interesas, bet manau, kad visuomenė turėtų tam tikrai pritarti. Tai iš tikrųjų puikūs tikslai, tačiau mes e, juos turėtume išvardyti baigtinėme sąraše. Čia, čia ypač kalbant apie šitą Europos fondą ir apie jo statutą. Čia turiu kalbama apie dviejų valstybių narių e, dalyvavimą. E, čia e, kyla tam tikras prieštaravimas su komisijos pasiūlymu, kur registravimo laikas yra kitoks nurodytas. Nežinau, kaip čia mes uh, galėtume nurodyti šitą e, registravimo laiką, bet mes turėtume išbraukti komisijos e, pasiūlymą šio atžvilgiu. Aš manau, kad mes turėtume būti ryštingesni. Manau, kad reikia nurodyti e, fondo kompetencijas ir nurodyti, žinoma, ir būtinus kriterijus, pagal kuriuos veikia šitas fondas. Aš, žinoma, suprantu komisijos reikalavimą, kad e, būtų atitinkamų tikslų siekiame šitam fondė, tačiau turi būti taikomi ir atitinkami kriterijai. Galbūt galėtume suformuoluoti kažkokį kompromisą, kuris atitiktų ir komisijos pasiūlymą, ir mūsų pagėdavimus. Na, Mums reikėtų e, bet kokiu atveju konkretaus pakeitimo. Toliau e, yra e, paaiškinama dėl kito pakeitimo dėl, sakykime, paskutinės dalies atitinkamo straipsnio, kad nebūtų prieštaraujama fondo statutui. Čia e, e, ypač kalbant apie reorganizaciją. 12 e, pakeitimas, čia kalbama apie atitinkamus dokumentus, kurie turi būti privalomai pateikiami, kad būtų registracija teisėta E, ir čia e, minima taip pat ir gyvenamoji vieta. O juridinio asmens atveju nebūtina nurodyti e, šitos gyvenamos vietos, reikia tik tai to, tos įmonės būstinę nurodyti. Tai čia toks formalus reikalavimas, bet manau, kad reiktų čia patikslinti. Čia mes galime įsivaizduoti, kad galima sutarti šiais klausimais. 13 ir 15 pakeitimai. Čia, kad asmenys, kurie yra susiję su fondu, neturėtų būti iš esmės e, išbraukti iš fondo veiklos, jeigu, pavyzdžiui, e, jiems e, kyla jiems atsiranda galimybės e, gauti naudos iš to. Aš manau, kad, e, kad fondui galima suteikti e, ir ne tik tai šeimos turtą, bet ir a, a, kitokį turtą, pavyzdžiui, paveikslo kolekciją arba baldus, kurie priklausė šeimai, Žinoma, čia aš manau, kad e, čia būtų ir mokesnės lengvatos taikomas tokiu atveju, dovanojant e, tokį turtą, čia susitarimas su valstybe turi būti numatytas. Aš manau, kad e, toks turtas turėtų būti teisėtai užfiksuotas ir jis turi būti perdudamas skaidriai, kad nebūtų piknaudžiaujama tokia teisė. 19-20 e, pakeitimai, čia yra kalba apie e, apskritai e, darbo tvarkos taisyklės. Čia galbūt kilo abejonių dėl to savanoriško darbo, dėl atstovavimo Europos fondo organuose. Aš manau, kad bet kokiu atveju turi būti teikiama informacija ir turi būti užtikrinama, kad savanorišką darbą atlikantis asmenys taip pat turėtų e, balso teisę fonde. Ir kad e, e, turi būti ir įstatose atspindėta šita savanorišką darbą atliekančios menų situacija. Dabar kitas dalykas tai yra 21 punktas, tai yra apie galimybę likviduoti šitą e, fondą ir apie registravimą Europos fondo valstybėse narėse. Čia valstybės narės turi tam tikrų teisėtų interesų, kad būtų registruojama fondas jų teritorijose. Ir e, buvo išbrauktos nuostatos dėl apmokestinimo šio fondo. Visos valstybės e, Portugalės sutinka su tokiais pakeitimais, o Ispanijos e, finansų ministerija, čia aš galėčiau aiškiai pasakyti, e, kaip tik tai nori kreipti dėmesį į kai kurias sritis, į kai kurios punktus, e, nes kiekviena valstybė dėl ideologinio arba dėl pragmatinių interesų būtent nori atsižvelgti į tai, į tai kokia jurisdikcija taikoma atitinkamam fondui. Tačiau manau, kad bet kokiu atveju čia mes atsižvelgime ir į pranešėjos nuomonę. Ir manau, kad šitie pakeitimai turėtų būti taip tvarkomi. Mes turime pažiūrėti jų taikymos sritį, jų poveikį, tada siekti kompromiso su pranešėja. ir taip pat ir su e, pakeitimo autoriais turėtume aptarti e, kompromisų galimybės. Aš manau, kad visi yra, mes esame atviri diskusijams, bet kokiu atveju o, mano pakeitimas tai atsispindi. Aš esu, e, pranešė, gerima pranešė, pasi, pasirengęs bendradarbiauti ir peržvelgęs visus pakeitimus. Manau, kad nėra didelių skirtumų. Manau, kad galėsime sutarti ir rasti kompromisu. Ačiū, pana Pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už šiuos išsamius paaiškinimus, kadangi jūs iš esmės atsakėte į visus mano klausimus. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Tain. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau apie, pristatyti pakeitimų siūlymus iš eilės dėl pirmojo pakeitimo siūlymo. Aš nežinau, ar kaltas yra vertimas, tačiau vokiečių kalboje vertės savoka apima įvairią įmanomą vertę ir todėl bent jau vokiečių kalbos tekste savokos keisti nevertėtų. Vietšapfunk turėtų išlikti, kadangi šita savoka yra pati tinkamiausia. Dėl dalyvavimo sprendimų primimo procesuose. Kaip ir APP laikausi tos pačios nuomonės, kadangi čia kalbame apie savanorius. Žinoma, jiems reikia teikti informaciją, tačiau jeigu aš esu e, darbuotojas, kuris negauna atlyginimo ir jeigu mane e, darbdavys netinkamai su manim elgesi, tai gauna tą atlyginimą būtent įdarbintų, galima imti nors priemonių, galima darbdavi e, darb, daryti spaudimą Taigi čia yra esminė problema, esminis skirtumas tarp to, ar asmuo yra įdarbintas, ar jisai dirba tik tai laisvanoriškais pagrindais. O aš pati esu iš šalies, kurioje didelis dėmesys skiriamas e, darbuotojų įtraukimui į įmonių valdymo procesus. Tačiau vis dėlto reikėtų pasakyti, kad yra tokių įmonių, kuriuose tokia galimybė nenumatyta arba kuri yra tiesiog neįmanoma. Noriu pakomentuoti savo pakeitimą, 17 pakeitimą. Aš siūliau, kad pranešimas turi būti pateiktas pagal atitinkamų valstybių reikalavimus priimdami direktyvą mes nesusitarėme ir visiškai neaišku, ar pavyks susitarti šiuo klausimu, ar apskritai tas teisėkuros aktas bus priimtas. Bent jau reikėtų manyti, kad dabartinės teisės nuostatos išliktų galioti. Vokietijoje yra pateikiama išsami informacija apie veiklą ir ta ataskaita dažnai yra pateikiama keturiuose, penkiuose šimtuose puslapių, tačiau jeigu auditas konstatuos, kad šita informacija nėra tinkama e, viešo intereso įmonėms arba įstaigoms, tai tuo metu reikėtų į tai atsižvelgti, kadangi kuriuose valstybėse apskritai tokia informacija apie e, situaciją, apie padėtį yra nepateikiama, nerengiama. Dėkuoju. Vielen Dank. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams už labai išsamius pasisakymus, konkrečius pasisakymus dėl dirbančiųjų laisvanoriškais pagrindais. Taks klausimas man labai svarbus ir kadangi komisijos atstovas Mölmanas yra atvykęs į šį posėdį, norėčiau iš karto paprašyti jo, kad jis pateiktų daugiau informacijos apie e, tai, kaip sprendžiama šita tema, šis klausimas, kokie yra faktai, kokios informacijos jis gali pateikti, kadangi jis puikiai žino, kodėl šita nuostata buvo įtraukta į pasiūlymą Ar yra komisijos atstovas, kuris galėtų atsakyti į šitą klausimą? Thank you, Mrs. Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu kalbam apie garbės narius ir tai apie tarybos narius. Čia apie tarybos narius tikriausiai eina kalba. Also ich, ich nehme jetzt Bezug auf die ehrenamtlich Beschäftigten. Ich nehme stark an, dass Sie jetzt ein bisschen verwirrt sind, weil Frau Thein Ai, aš kalbu apie savanoriškus, e, savanoriškais pagrindais dirbančius darbuotojus, kurie, e, e, sakykime, yra ir stebėtojų tarybose. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, kasgi slypi už to pasiūlymo, ko, kodėl suformuluotas tas pasiūlymas atkreipti tokius savanoriškais pagrindais dirbančius darbuotojus įtraukti į taikymo sritį. Ačiū labai už paaiškinimą kai dėl savanoriš, savanorių, savanoriškai dirbančių darbuotojų fonduose. Savanoriai yra apskritai labai svarbus, kadangi jie dirba fondui. Valstybėse narėse, jeigu žiūrėsim jų teisinę sandrangą, yra aišku, kad ne visas valstybės narės turi atitinkamus teisės aktus, numatytą tvarką savanoriams. Ir dėl to, žvelgiami dami tai, mes norime pasiūlyti tokį labai pažangų fondą, kuris atsižvelgia į visų tų, kurie dalyvauja Europos fondo darbe interesus. Mes manome, kad tai labai reikšminga jog e, suteik, reikia suteikti tam tikrą statusą savanoriams Europos fonde. Taryboje šiuo metu yra teigiama, kad daug valstybių narių e, m, turi tokio bejonių ar juose yra atitinkama teisinė sarga suteikti savanorių statusą Europos Sąjungoje. Dauguma nori laikytis ir tolygių nacionalinių sistemų, jeigu tokias turi. Tai tiek galiu pasakyti e, šiuo metu dėl savanorių. Ačiū. Pane Tain. Čia galbūt norėčiau išvengti nesupratimo. Aš iš esmės neprieštarauju, kaip komisijos pasiūlyme jau numatyta, kad savarankiškai dirbant ir savanoriai būtų, būtų informuojami ir taip toliau. Ir aš manau, kad yra ir teisinis pagrindas, ir kažkokia teisinė struktūra sukurta juos įdarbinant. Man tai yra savaime suprantamas dalykas. Tačiau aš norėčiau paklausti visų pirma dėl, dėl to, kad pakeitimai yra e, pateikti apie e, tie savanoriai yra prilyginami darbuotojams. Bent jau pagal e, savo funkcijas ir atlyginimą už darbo ir kad jie yra prilyginami ir tarybose bei stebėtojų tarybose tiems įprastiems darbuotojams ir jie turi taip pat ir balso teisę. ir e, iš esmės, kaip galima tada priimti sprendimus, jeigu savanoriškai dirbantis žmogus nedalyvauja. E, negalima jų prilyginti dirba, e, įprastai dirbantiems darbuotojams, nes tokiu atveju apskritai neįmanoma vykdyti veiklos. Pane Kranis Paskaliu. Ačiū. Komisijos išsakytos pastabas kaip tik mums šiek tiek paaiškina situaciją. E, kai aš e, iš esmės sutinku su tuo, ką pasakė ponė Tain. E, čia mes norime užtikrinti, kad darbuotojai turėtų teisę dirbti šitame fonde, kad jiems būtų netimta tokia teisė. Nes Ispanijoje, pavyzdžiui, iš ties savanoriai atlieka labai svarbų vaidmenį. Na, iš esmės, čia nebuvo patikta pakeitimų dėl to laiko, bet, bet kokiu atveju e, komisija e, pageidavo, kad e, savanoriai turėtų tas pačias teisės, kaip ir darbuotojai dalyvauti įvairiose valdymuose organuose. Čia mes prieštaraujame tam dalykui. Galima tai padaryti, tačiau e, tai būtų visai kita situacija. Šiuo atveju mes įsikišame į e, darbuotojų teisės, e, kalbant apie jų balso teisę valdymo organuose. Čia mes nueisime jau per toli. Todėl mes turime aiškę poziciją. Komisija uh, reikalavo, kad tokias teisės būtų sutiktas abiems darbuotojų grupėms, tačiau mes norime šitą punktą išbraukti. Tai būtent tą komisijos pabrėžtą aspektą. Aš norėčiau kaip pranešėja pas, pastebėti, kad jūs savo e, pakeitimuose norite, kad būtų išbrauktas šitas stebėtojo statusas. Aš manau, kad taip mes e, nepasieksime siekiamo tikslo. Manau, kad e, tema yra sudėtinga ir aš tie e, savanoriai, kurie kiekvienoje valstybėje paklūsta į nacionaliniams teisės aktams, kurie skiriasi. Ir mes turime atskirti tuos savanorius nuo, sakykime, sprendžiamojo balso stebėtojų taryboje ar kitose valdymo organuose. Taigi aš norėčiau e, pasakyti, kad man svarbiausia, čia e, kalbant apie savanorių e, teisę dalyvauti valdymo organuose, kad mes būtume nuseklus. Tai kad mes, kurdami Europos fondą, taip pat atsižvelgtume ir kito, kitose institucijose, tai Europos Sąjungos institucijose taikomas taisyklės, kad būtų nuoseklus požiūris taikomas. Na, tai aš dar aptarsiu su šešeldės pranešėjas. Manau, kad mes e, šiuo klausimu sutartume, kaip ir dėl kitų punktų, kurie jau buvo minėti, e, paaiškėjo, kad mes e, galime, ačiū Dievui, surasti gerų kompromisų. Gegužės 13 dieną balsuosime šią temą, o iki to laiko manau, kad pasieksime bendrą rezultatą. Taigi, baigėme darbo atvarkės punktus, kurie buvo nagrinėjami e, šyrit, o po pietų tęsime darbą. Kalbėsime apie struktūrinį dialogą su komisijos atstovė ponė Reding, jie dalyvaus mūsų posėdėje. Ir a, tuo metu pirmininkaus ponas Lėnė. Taigi a, baigiu šią posėdžio dalį ir pasimatysime vėliau.